Colleagues, I think we will start the meeting because uh, uh, I think there are... Kolegos, uh, labas rytas, galim jau pradėti, nes ir laukimų yra ribos, negalim versti mūsų kolegų versti, uh, laukti, atsiprašau. Uh, tikiuosi, kad tie, kurie neišvyko į Kopenhagą, ateis dar, nes uh, diskusija apie kliūtis e, struktūriniam finansavimui Afrikai e, yra e, rengiamas komisijos B policijos direktorate. Ši diskusija labai svarbi, nes kalbam be reglamentavimo brazės pakeitimą. Kalbame apie tai, kaip galėtume panaikinti kliūtis finansavimui per artimiausius metus. Todėl dabar prašysiu ponios Hamzos pristatyti temą, o po to pasikeisime nuomonėmis su jumis. Ačiū Frankai, kad e, užimi, ponė Hamza. Are ah, you, you're here? I'm sorry, I was thinking you are there. I just perfect, so I, I okay. thank you for, okay. for listening. And I... Jūs ten sėdite, atsiprašau, suklydau, todėl iš karto suteikiu žodį jums. Labas rytas, ponios ir ponai. Aš šiandien kalbėsiu apie kliūtis, e, su kuriomis susiduria pareiškiai siekiantis gauti finansavimą iš struktūrinių fondų. Mano parengtos e, skaidrės e, užimtų labai daug laiko, todėl aš kai kurias jų praleisiu. Pradžiai norėsiu pasakyti, kad studija buvo renkta žinant, kad trūksta nuseklaus sanglaudos fondų ir struktūrinių fondų funkcionavimo vaizdo. Ir e, žinome, kad apskritai visuomenė ir valstybėse narėse struktūrinių fondų supratimas nėra labai geras. Prieš pradėdama kalbėti apie mūsų studijos metodiką, paaiškinsiu du apibrėžimus - naudos gavėjai ir e, pareiškėjai. Šiuos du apibrėžimus atskiriame, nes kartais tekstuose iškyla sunkumų, kai e, bandome išaiškinti, kuo skiriasi uh, vienokios ar kitokios finansavimo sistemos naudos gavėjas ar pareiškėjas. Taigi, naudos gavėjas yra tas, kuris gali gauti finansavimą, o pareiškėjas yra tas, kuris prašo finansavimą. E, naudos gavėjai. Tai gali būti valstybės administracija, mažos ir vidutinės įmonės bei didesnės įmonės, universitetai, mokslinio tyrimų institutai, nevyriausybinės organizacijos, pavieniai asmenys, e, daugiausia iš struktūrinio fondo ir finansinės institucijos tai jau toksai e, specialesnis atvejis, nes e, pagal Jeremy ir Jessica e, programas finansų institucijos gali gauti pagalbą. Nu, galutiniai naudos gavėjai yra ta bendrovė, kuri vykdo projektą. Mūsų studija yra pagrįsta programos valdymo ciklu. Uh, nes mes manome, kad kiekviename iš keturių programos valdymo ciklų iškyla problemų, kurio, su kuriomis gali susidurti pareiškėjai. Tai gali sukelti kliūčių jiems finansavimui gauti. Todėl programavimo e, skirtingose etapuose ieškome lengvesnių, paprastesnių būdų pareiškėjams pateikti prašymą. Įgyvendinimo etapas yra tas, kai iš, e, resursai jau skiriami ir prasideda realus finansavimas ir paskui seka projekto valdymas. Išskiriame keturis e, lygmenis, e, kurie yra susijęs su pareiškiai. Pirmasis lygmuo yra Europos lygmuo. Čia iškyla partnerystės principas, reglamentai, Visą tai, dėl ko dabar derasi Europos komisija. Antrasis lygmuo mums pats svarbiausias ir pareiškėjimas pats lengviausias yra nacionalinis lygmuo be bejonės, nes struktūriniai fondai ir sanglaudos politikos priemonės yra būtent e, taikomos nacionalinių regionų lygių ir m, dažnai iškyla realių kliūčių. Trečiasis lygmuo - programos lygmuo, kur e, E, projektuojamos skirtingos bendradarbiavimo programos. Vėlgi tai priklauso nuo. E, viskas priklauso nuo projekto ir tai nulėmė, kiek kliūčių iškyla. Ir ketvirtasis ligmuo e, - veiklos ligmuo, operatyvinis ligmuo, kur e, lėšos yra skiriamos, kur e, pareiškėjai dirba ir panaudoja tas lėšas. Penktasis ligmuo yra projekto ligmuo Ir čia viskas priklauso nuo naudos gavėjo ir pareiškėjo sugebėjimų. Nacionalinių lygmenių svarbiausi veiksniai yra be abejonės bendra finansavimas, kuris dabar finansų krisės metu e, tapo dar aktualesnis ir kitas dalykas yra administracinės sistemos Mes išsiaiškinome, kad priklausomai nuo valstybių narių administracinių sistemų, e, valstybės gali būti federalinės arba centralizuotos. Ir e, taigi priklausomai nuo to, programos yra organizuojamos kitaip. Programos valdymų lygmenių mes išskiriame resursų paskirsimą, programos valdymo gebėjimus, Tai yra kitas svarbus klausimas, nes iškyla labai daug skirtingų valstybių narių gebėjimo problemų, nes e, yra nemažai šalių, kur personalas e, dažnai keičia darbo vietas ir dėl to įgyvendinti projektus yra sunkiau. Kitas dalykas svarbus yra informacijos platinimas paraiškų apdorojimo procesas, atrankos procedūra ir um, lėšų valdymas e, jas suteikus. Yra valstybių narių, kurios pačios to nenori daryti, nes mano, kad tai yra per daug sudėtinga. Čia detaliai išdėstų skirtingus faktorius ir jie svarbus Europos e, e, ly, skirtingais lygmenimis. Europos lygmenių kalbame apie strateginę bazę, teisės bazę, struktūrinių fondų biudžetą. Šiuo atveju reglamentai per programų laikotarpį pasikeitė E, galime kalbėti apie partnerystės principą, informacijos ir komunikacijos reikalavimus, finansų valdymą, stebėsiną ir supaprastinimą. Nacionalinio lygmens veiksniai, kaip aš jau sakiau, yra daugiausia administra... sutinės ir administracinės sistemos. Tai e, yra susiję su vykdoma per veiklos programa. Resursų paskirstimas vyksta arba greta nacionalinių programų arba jos yra integruojamos. Taip pat yra kalbama apie mm, valstybių narių e, gali, finansinės galimybės prisidėti prie bendro finansavimo. Valdymo lygmens veiksniai. Viskas priklauso nuo to, kiek yra hierarchinių lygmenų. Jeigu programą valdantis žmonės e, sugeba tai daryti, tai mm, kliūčių iškyla mažiau, bet dažnai taip nėra. O finansų paramos sistemos e, yra susijusios su tuo, kokios paskolos yra teikiamos, gražinamos ar negražinamos, kokios e, finansų priemonės pritaikomos. E, veiklos lygmenių daugiausia dėmesio skiriame e, paraiškų procedūroms, informacijai, jos platinimui ir paramai e, naudos gavėjų, taip pat uh, postadministracinius veiksmus. Žalieji laukeliai, kuriuos aš čia išskyriau, tai yra išsamios e, studijos atliktos tomis temomis, nes uh, kol kas nėra surinkt, parengta pakankamai medžiagos, išsiaiškinant, kokies kliūtis iškyla paraiškų tiekėjams. Interviu rezultatai pirmiausia buvo e, traktuojami kaip informacijos šaltiniai per visą programų valdymo ciklą. Mes analizavome televizijos e, e, videoklipus, žurnalus. Be to, matėme, kad valstybės narės yra tam skyrusios labai didelį biudžetą valstybės narės, tokios kaip Lenkija, e, tą reklaminį etapą traktuoja kaip labai svarbu. E, Įgyvendimo etape labai daug reikšmės mes suteikime interneto svetainėms. Tai yra labai svarbu, nes dažnai e, tos interneto svetainės nėra gerai prižiūrimos, nėra pritaikytos nacionaliniams poreikiams ir kaip pareiškėjas nueina interneto svetainę ir pamato, kokie skirtingi yra informacijos šaltiniai, kokia skirtinga ta informacija E, neretai jie net e, nebenori prašyti paramos iš finansavimo. Deja, e, nacionalinis finansavimas daugelį vakarų Europos valstybių gali būti suteiktas kur kas lengvesnėmis sąlygomis, jis yra mažiau komplikuotas, informacijos yra suteikta žymiai daugiau, negu kad parama gaunama per struktūrinius fondus. Kitas etapas - projektų kūrimas. Tai daroma per elektroninį paštą, per mokymo seminarus, per informavimo renginius. Tai yra turbūt svarbiausia informacijos šaltiniai e, projektų valdymų etape kalbam apie dvišalius pokalbius. Informacijos kanalų atitinkami aspektai. Instrumentai ir e, priemonės skirtingos yra taikomos tarp programų Ir ne visuomet reikia atskirų informacijos kanalų. E, pavyzdžiui, Austrijoje yra tik vienas kelių tiekėjas, todėl nereikia plataus informacijos skleidimo. Galime labai tikslingai tą informaciją pateikti. ETC programos, skirtingi informacijos e, šaltiniai per, juos, per jas gali būti teikiami. Yra e, daugelis programų orientuota į platų paraiškos teikėjų diapazoną. Dvi pagrindinės informacijos kanalų e, problemos, kurias išskiria pareiškėjai. Kaip aš jau sakiau, nėra suderintas um, vyriausybės internetų svetainių turinys ir OP internetų svetainių turinys, ypač Italijoje tai buvo akivaizdu. Kitas dalykas - trūksta geros informacijos. Paraiškų tiekėjai ar potencialus paraiškų tiekėjai neranda reikalingos informacijos, jie net neranda, kur jie gali prašyti tų lėšų. Kita didelė mūsų interviu dalis buvo susijusi su paraiškos teikimo procesu. Paprasčiausiai sakant, šiame procese svarbiausia yra finansiniai klausimai. Kitas e, klausimas, kuris taip pat yra labai svarbus, yra administracinė našta. Anksčiau mes nemanėme, kad e, tas rytis yra tokia problematiška. Per interviu paaiškėjo, kad iš tiesų taip yra. Trumpai kalbant, finansinės problemos. Čia galėčiau išskirti atitinkamų nacionalinių lėšų stoka. Tai ypač pasakytina apie tas valstybės narės, kur Europos finansavimui nėra sukurta atitinkamų nacionalinių programų. Uh, Dažnai taip atsitinka tose valstybėse, kur biudžetas struktūriniams fondams yra nedidelis ir e, nedaug pastangų yra dedama, kad būtų suderinti du finansavimo tipai. Kitas dalykas - iš ankstinio finansavimo stoka. Turiu galvoje, kad paraiškos tikimo procesai neretai suvart, reikalauja daug laiko ir resursų ir ypač e, mažoms privačioms bendrovėms iškyla problemų, uh, iš ankstiniam finansavimui. E, nes čia reikia labai daug resursų, reikia naudotis e, išorniais konsultantais ir vėlgi tai e, reikalauja daug pinigų. Reguliavimo bazė. Dviejų rūšių sunkumus išskirčiau. Pirmiausia, valstybės pagalbos taisyklių sunkumai. Atrodo, kad tai galbūt nėra didelė problema, bet viena iš didžiausių problemų iškyla, kai kalbame apie viešuosius pirkimus. Europos finansavimas reikalauja, kad viešųjų pirkimų taisyklės e, būtų pritaikytos ir būtų paskelbtas viešasis konkursas ir ne visuomet projektuose tai padaryti yra lengva. projektų valdytojams tai atrodo yra didelė problema. Trečias dalykas - dažnai besikeičiančios taisyklės. Taip jau yra atsitikę, kad kai kuriuose valstybėse per programavimo laikotarpį reglamentai pasikeičia. Reglamentų pakeitimai užima daug e, laiko projekto valdytojams ir e, reikalinga informacija nepasiekia e, adresato toliau administravimas ir parama. Kompleksiškumas. Tas žodis iškilo e, per daugelį interviu ir taip pat buvo kalbama, kad e, neužtenka iškių gairių. Atrodo, kad projektų valdytojai ir įgyvendinimo institucijos tiksliai nesupranta, e, kaip e, reikia rašyti paraškas, gairės paraštas labai sudėtinga ir galiausiai niekas nežino, kaip ką daryti. Toliau, kokius dokumentus reikia suteikti. E, tas sąrašas irgi yra gana sudėtingas, mažoms ir vidutinėms įmonėms ypač, nes reikia pateikti daug įvairiausių pareiškimų ir dokumentų. Laiko terminai. Kitas klausimas, dėl kurio skundėsi paraiškų tiekėjai. Jie sakė, kad terminas yra tik vienas mėno, laiko skiriama vienas mėno ir atrodo, kad to nepakanka tiems sudėtingiems prašymams parengti. Nuseklumo ir skaidrumo nepakankamumas. Norime pasakyti čia, kad praaiškėjai nelabai supranta atrankos procedūros ir niekas net negali paaiškinti, kodėl vienas pareiškėjas gauna pinigų, o kitas nieko negauna. Aiškumo, e, kaip atrenkami projektai stoka, tai irgi problema, e, apie kurią kalbėjo skirtingi programų valytojai. Ir informacija pareiškėjams yra suteikiama skirtinga. Nepakankama uh, įgyventimo institucijų parama, e, kvalifikacijos ir patirties toka, kadangi dažnai keičiasi darbuotojai. Tai yra ypač rimta problema naujosiose valstybėse narėse. Nes ten esantis e, žmonės negauna didelio atlyginimo, jie nenori ilgai ten dirbti ir todėl darbuotojų kaita labai didelė. Taigi, dažnai patirtis yra prarandama. ECC programoms e, e, iškyla kitokios problemos, partnerių trūksta, e, nes nelengva juos rasti. Dažnai pastebime, kad kai kuriuose valstybėse yra nenorima bendradarbiauti. Kitas dalykas yra kalbos barjeras. Kitas dalykas - pasitikėjimo stoka tarp e, viešųjų institucijų ir paraiškos teikėjų. Apkl... Žmonės, su kuriais kalbėjomės, dažnai sakė, kad jiems susidaro įspūdis, kad administracija nepasitikė projekto valdytojais. Kita rimta problema yra verslo plėtros kultūros stoka. Apie tai irgi buvo dažnai kalbama ir buvo sakoma, kad mažos ar labai mažos bendrovės neturi verslo planų kūrimo įpročių, jie nežino, kaip tai daryti. Ir galiausiai finansų krizė. Tai dar viena rimta problema susijusi su dabartinio laikotarpio um, nesėkmėmis. Kai kurie programų valdytojai ir gyvenimo institucijos e, bando padėti pareiškėjams, buvo iškeltos e, iniciatyvos e, sumažinti biurokratinius sistemas arba pabandyti iš anksto atrinkti projektus ar suteikti iš ankstinę finansavimą. Tačiau daugeliu atveju Jie turėjo nutraukti savo veiklą dėl nacionalinių reglamentų. Tačiau sprendimų buvo galima rasti. Pavyzdžiui, kai tarpininkai buvo bankai, turintys patirties konkrečiose srityse ir taip jie gali tarnauti kaip geras informacijos šaltinis. Be to, jie yra labiau nepriklausomi tarpininkai. Kitas sprendimas, kuris ypač pasiteisino Austrijoje, mano šalyje, yra vadinamosios vieno langelio sistemos finansavimui, e, suderinančius ES ir nacionalinės e, finansavimo programas. Ir e, tokiu būdu skirtingi finansavimo šaltiniai labiau palaiko ryšį vieni su kitais. Kitas sprendimas, kai sakoma, sakome, kad išoriniai konsultantai e, neturėtų būti apmokami iš pareiškėjo kišenės. E, tokios atstovavimačios organizacijos kaip priekybos rūmai galėtų paremti pareiškėjus. Taip jau yra atsitikę nemažai valstybių, e, pavyzdžiui, Vokietijoje. Kaip jau sakiau, kalbant apie paskutinį etapą po E, to, kai jau lėšos yra suteiktos projektui. E, išgirdome tokių minčių, kad pareiškėja sakė, daugiau nebeprašysiu pinigų, nes tai buvo taip sudėtinga, kad daugiau man to nebereikia. Ir mes savo studijoje apie tai parašėme. Svarbiausia buvo kliūtis ar sunkiausia našta buvo atsiskaitimas Taigi, kokios pagrindinės išvados gali būti padarytos iš mūsų atliktų interviu? Viena iš didžiausių problemų yra išmokų vėlavimas. Neretai projektą pradedi gyvendinti, o pirmo išmoka ateina tik po metų ar panašiai. Tai yra negerai, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kitas dalykas E, sudėtinga administracinio ir finansinio atsiskaitimo sistema, kuri taip pat užima labai daug laiko. Kaip jau sakiau, kas šešis mėnesius reikia teikti ataskaitą, kuri yra labai sudėtinga ir reikalaujanti daug laiko. Trečias dalykas, jau mano minėtasis mm, pasitikėjimo trūkumas. E, taip pat apklausėjai sakė, kad e, E, auditas jiems atrodo per daug griežtas, jiems atrodo, kad juos policija tikrina, o ne e, kažkokia tai finansų organizacija. Jiems sudaro įspūdis, kad jis nepasitikima. Toliau viešųjų pirkimų taisyklės. Dar viena studija yra atliekama Europos parlamento užsakymu šiuo klausimu. Galiu išskirti ir e, išvadą, kad derantis iš naujo dėl tikslų trūksta lankstumo. Po to, kai žmonės gavo e, finansavimą, jiems nebebuvo leista pakoreguoti projektų ir pritaikyti jo prie konkrečių poreikių. Ir galutinis e, palankus teiginys galėtų būti pasakytas, e, stebėjimas ir vertinimas buvo priimtini kaip, priimti kaip reikalingi. Dėl supaprastinimo ir pakeitimų. Nors supaprastinimas dar ne visur yra patvirtintas, e, apklausų žmonės paaiškėjo, kad ne visos programos dar yra supaprastintos ir ne visi programų valdytojai norėjo iš naujo pradėti procedūrą ir pakeisti reglamentą, net jeigu tai reiškia supaprastinimą. Tačiau programų ir projektų valdytojai ir gyvendimo institucijos pozityviai vertino supaprastinimą, bet jie pasakė, kad 20 e, procentų fiksuota e, suma yra per daug e, sudėtingas reikalavimas. Daug paraiškų tiekėjų net neturėjo informacijos apie supaprastinimą. Ir šiuo atveju supaprastinimas jiems atrodė niekiek nereikalingas, nes jiems iškylančios problemos yra susijusios su finansavimo per sieną sistemomis, pavyzdžiui, IPA arba Balkanų valstybių ir Europos valstybių finansavimo sistema. Tai yra rimčiausias sunkumas paraiškos tiekėjams. Dabar jau prie išvadų. Svarbiausias faktorius yra e, turimas bendras finansavimas. Visi e, žmonės, su kuriais kalbėjomės, tai patvirtino. Galėčiau čia pridurti, kad e, bendras finansavimas pagal reglamentus yra gana griežtai e, reglamentuojamas, jis turėtų būti lankstesnis. Įgyvenimo institucijų e, kvalifikacijos toka. Kaip jau sakiau, e, labai didelė kadrų kaita. Ir e, Taip yra prarandama kvalifikacija. Jos e, tobulinimas yra didelis svarbus poreikis. Struktūriniai fondai finansavimo sistemose, dar kartą tą galiu pakartot, Europos ir nacionalinis finansavimas turi būti geriau suderinti. Manau, kad Austrijoje bent jau prasidėjo naujas etapas. Sunkumai iškyla tada, kai e, yra e, finansavimas skiriamas nedideliam naudos gavėjų, nedideliai naudos gavėjų grupiai, kai e, finansavimas yra skiriamas nedideliai grupiai, mažiau informacijos teikiama ir mažiau paramos teikiama. Dar padarėme išvadų. Įplaukomis pagristi projektai. Tai yra ypatinga problema, projektų valdytojai ir gyvenimo institucijos neturi gebėjimų tokius projektus įgyvendinti. Jie nežino, kaip su jais elgtis. Toliau. Naudos gavėjai, e, iš, kurie e, turi kurti naujoves. Čia iškyla sunkumų dėl intelektinės nuosavybės teisių ir dėl skaidrumo susijusio su konkurencija. Dar viena problema šiuo atveju yra universitetų ir privačių bendrovių partnerystė. Universitetai e, turi skelbti savo e, rezultatus, o privačios bendrovės to nenori daryti. Toliau ETC problemos. Čia iškyla ypatingi sunkumai dėl kalbos baljero ir nesuderinamų finansavimo sistemų. Mūsų rekomendacijos Pagalvokime apie lankstesnius bendro finansavimo e, koeficientus. Griežtas bendras finansavimas numatytas dabartinėme reglamente turėtų per, būti persvarstytas. Turime sustiprinti finansinės inžinerijos priemonių įgyvendinimą. Manau, kad jos dar nėra gerai gyvendinamas daugelėje valstybių narių. E, jos atveria daug galimybių, tačiau e, nemažai programų valytojų mano, kad jie yra per daug sudėtingi, todėl tokių dalykų yra vengiama. Toliau. E, paraiškų finansavimo suteikimas e, smulkiems pareiškėjams, smulkiems naudos gavėjams, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, mažinti finansinių korekcijų riziką, e, labiau galvojant apie rezultatus. Finansų valdymo koregavimas projekto pabaigoje, manau, nėra prasmingas, nes programose reikėtų daugiau galvoti apie uh, E, rezultatus. Turime stiprinti kompensavimą ankstesnėme etape. Kaip jau sakiau, iškyla nežai problemų per pirmųjų metų finansavimą. Tolesnės rekomendacijos turime išlaikyti struktūrinių fondų bendrąją logiką ir struktūrą, ypač naujose valstybėse narėse, bet ir senosiose iškyla sunkumų iš naujo E, tvarkant, naujai tvarkant struktūrinius fondus, kad tik prasideda naujas etapas, nes pasikeičia terminai, pasikeičia struktūros, reiškia viską iš naujo reikia mokytis. Taigi, logika ir terminija turėtų būti išlaikyta, kad e, e, žmonės žinotų, apie ką ten kalbama. Programų etap, programavimo etapo pradžioje turėtų būti įveista daugiau pakeitimų, nes e, anksčiau tai būdavo neretai daroma per vidurį programų ir kai kurios valstybės narims tai buvo sunku įgyvendinti. Dokumentų standartizavimas. Dar viena problema ir daugelis kasmetinių įgyvenimo ataskaitų tarp valstybių narių negali būti palyginta, nes nėra standarto, ypač kai kalbame apie Lisabonos kodeksą. Rekomendacijas Europos lygmeniui. Akcentuojame procesą pagrįstą rezultatais geriau keisis patirtimi ir žiniomis. Turime, man susidaro įspūdis, kad daugelis valstybių narių, kad jos e, galėtų keistis e, žiniomis ir patirtimi, nes joms už tai reikia mokėti ir aišku, tai tampa finansinė problema. Mažų ir vidutinių įmonių apibriešties persvarstymas. Tai yra dar viena problema. Kai kurios mažos ir vidutinės įmonės, ypač uh, tos, kuriuose dirba maždaug 250 darbuotojų, nebegali būti traktuojamos kaip naudos gavėjos iš MVI sektoriaus, bet jos taip pat dar ir nėra traktuojamos kaip ir didelė bendrovė. Stambėjai, pavyzdžiui, bankai jų netraktuoja kaip didelių bendrovių. Todėl tokios įmonės susiduria su rimtais sunkumais, nes pagal mažų ir vidutinių bendrovių E, programas, jos finansavimo negali gauti toliau. Turime pergalvoti inovacijų programavimo priemonės, kaip aš jau sakiau. Žmonės nenori skelbti savo rezultatų ir galbūt galėtumėm rasti kitokių sprendimų inovacijų projektams. Nacionalinio ligmens rekomendacijos Partneriai turėtų aktyviau dalyvauti, apie tai jau buvo kalbama partnerystės principė, kuris buvo rekomenduotas, tačiau kai kuriuose programuose yra e, viskas daroma tik tai apsimestinai, paviršutiniškai, tarsi partneriai yra traukiami e, pačių naudos gavėjai, bet paskui paaiškėja, kad čia ministerija primeta tuos partnerius specialiai pritaikytų informavimo sistemų gerinimas. Kiekviena valstybė narė sistemos yra kitokios, pritaikytos kitokioms tradicijoms, bet e, dabar suprantama, kad informacijos sistemos turėtų būti suvienotos. Negalime turėti trijų skirtingų svetainių tai pačiai problemai. E, lanksti ir skaidri e, veiklos lygmens įgyvendinimo sistema. Supaprastinta vietos audito ir kontrolės sistema. Kaip aš jau sakiau, žmonės dabar jaučiasi, kad auditoriai yra tarsi policininkai Ir toliau, kad turime mažinti hierarchinę e, skalę. Dar rekomenduojame pergalvoti viešųjų pirkimų procedūras. Tai e, taikytina valstybėms narėms, nacionaliniam lygmenį, nes e, problemos e, išplaukia ne iš ES viešųjų pirkimų reglamento. Daugiausiai viešieji pirkimai e, nepasiekia ES viešųjų pirkimų e, slengščio E, pavyzdžiui, gali būti, kad yra koks nors viešasis pirkimas už 500 eurų e, su trim kandidatais, todėl taikyti ES procedūras būtų per daug sudėtinga, tai būtų visai nereikalinga. Gebėjimų stiprinimas ir remti personalo pasitenkinimo e, galimybės. Suprantame, kad e, neretai žmonės yra atleidžiami, jie išeina dirbti kitos institucijos, paskui po trijų metų už trigubai didesnį atlyginimą yra įdarbinami ir tai yra niekiek nenaudinga. Pakoreguoti ES ir vietos finansavimą. Tai vyksta valstybėse narėse, kurių struktūrinių fondų biudžetas didelis, tačiau nedaugelėje valstybių narių taip vyksta. Nes e, daug kur struktūrinių fondų biudžetas labai mažas. Assistant management in post and pre-award phase. Ir galiausiai rekomendacijos, kur, apie tai, ką reikėtų gyveninti nacionalinių ir regioninių lygmenių. Pirmiausia, reikia stengti daryti viską, kad žmonės daugiau, kuo daugiau sužinotų apie e, skelbiamą konkursą ir po to, aišku, viskas priklauso nuo konkrečio aplinkybių. Kaip aš jau minėjau, Austrijoje pasiteisino vieno langelio sistema, mes e, gyvendiname uh, europinę programą tam skirtą ir būtent vienoje vietoje veikia įvairių programų, už įvairias programas atsakingi pareigūnai ir jie gali bendrauti ir jie gali kartu išsiaiškinti, kokią programą labiausiai tiks pareiškėjai. Bet to mes manome, kad reikia keistis geriausią praktiką ir tai taip pat yra su, susijęs su vieno langelio sistema. Kadangi vieno langelio sistema, kaip aš minėjau, leidžia pareiškėjai geriausiai suprasti, kaip galima gyvendinti projektą optimaliausiai. Toliau reikia supaprastinti paraiškų pateikimo tvarką. Ta reikia daryti nacionaliniu lygmeniu, nes žinome, kad veiksmai, kai kurie veiksmai jau yra daromi europiniu lygmeniu, tačiau pirmiausia reikėtų imtis veiksmų nacionaliniu lygmeniu. Toliau reikia taip pat aktyviai šį procesą įtraukti tas institucijos, kurios turi daugiausia patirties ir uh, kai kurios iš šių institucijų gal jau net ir nebėra susijusios su paraiškomis, bet vis tiek jos turi dažnai nemažai patirties. Toliau reikėtų geriau planuoti paraiškų pateikimo projektą ir reikia suvokti, kad dažnai vieno mėnesio termino neužtenka tam, kad būtų galima tinkamai parengti visus dokumentus. Tai tiek trumpai apie mūsų tyrimo išvadas. Labai Jums dėkoju ir tikiuosi, kad mes galėsime gauti Jūsų pristatymą skaitmeninę formą, tam, kad mes galėtume jį parodyti kitiems kolegams, kurie negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. O dabar galime pradėti diskusiją. Man atrodo, kad tai yra labai įdomus yra tyrimas ir matau, kad Lamberas jau yra pasiruošęs. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju Jums už Jūsų prezentaciją. Iš tikrųjų dabar mes e, išgyvename labai įdomią e, e, gyvename įdom, įdomių laikų, kadangi kitą savaitę valstybės narės turėtų pristatyti savo uh, parengtas programas. Labai dėmiai klausiausi ir uh, matau, kad uh, dabar labai daug ruošimės yra naujam reglamentui Ir man kilo toks klausimas, gal yra dalykų, apie, mes, apie kuriuos mes nekalbame, apie kuriuos pamirštame. Jūs minėjote daug tokių rekomendacijų, į kurias mes jau atsižvelgėme, bet jūs kartu paminėjote ir dalykus, apie kuriuos mes iki šiol nebuvome susimastę. Kelios pastabos. MVI ir e, iš ankstinis finansavimas. Man atrodo, kad mes jau apie tai žinome, apie šią problemą, tačiau e, reikėtų daryti dar daugiau. Jei kas nors, e, pavyzdžiui, įgyventina projektą nelabai stambų, gal, gal tokį, kuris kainuoja 100 tūkstančių eurų stambiai bendroviai, atrodytų tai yra niekai, tačiau mažai įmonė tai yra didžiuliai, didžiulės lėšos. Ir praeitėje regioniniais valdžios atstovai paprastai turėjo tam tikrą tą e, fondą, iš kurio lėšų galėjo padėti mažoms įmonėms. Tačiau dažnai dabar regioniniai valdžia nebeturi tokių fondų. ir mums reikia surasti gebėjimus išmokėti tokius iš ankstinius mokėjimus projektų vykdytojams. Tai yra labai svarbu, kadangi labai dažnai žmonės negali pradėti gyveninti projektų vien dėl to, kad jie neturi 20 tūkstančių eurų ir joks bankas nenori jiems tų lėšų paskolinti. Ir kadangi jie negali žengti pirmojo žingsnio, neturėdami tų pinigų, jie nebe, nebenori gyvendinti iš vis uh, projekto. Toliau. Vakar mes sužinojome, kad uh, maždaug dešimtie šalių mokėjimai buvo sustabdyti. Ir kai kas iš kolegų sakė, kad gal taip įvyko dėl to, kad Europos komisija nebeturi pinigų ir dėl to dabar jį stabdo mokėjimus, kur kas aktyviau nei praeitie. Ir tai yra tikra katastrofa. Manau, kad e, tokiais klausimais mes turėtume daryti viską, kad žmonės mumis pasitikėtų ir todėl reikėtų kitame programavimo laikotarpį tam pasiruošti. Tai yra realybė. Tai yra tai, ką matome praktikoje. Toliau. Jūs pasakėte, kad jei parlamentas ir ar komisija pradėjus gyveninti projektą keičia reglame, e, e, pradėjusi gyventi projektą keičia reglamentą, tuomet e, tada ir mokėjimai taip pat keisės. Pažvelkite į tai, kas vyksta Rumunijoje. Ten lėšos nebuvo tinkamai įsisavintos. Man susidarė įspūdis, kad Struktūrinių fondų naudojimo planavimas ir pasidalėjimasis valdymas yra dalykai, dėl kurių sprendimai priimami gan anksti tai yra e, likus dviems metams ar metams iki projekto gyvendinimo. O krizės, metais, krizės metu mums reikia tiesioginių investicijų, kurios tiesiogiai prisidėtų prie augimo ir darbo vietų kūrimo, prie žaliosios ekonomikos. O tai reiškia, kad mums reikėtų gebėti prisitaikyti pasikeitus aplinkybėms. Kaip pavyzdžiui, mes padarėme prieš porą mėnesių, kai paraginome valstybės narės pateikti daugiau iniciatyvų dėl, dėl e, jaunimo nedarbo. Ir visai nesiniai sužinojome, kad nuo 5 iki 10 milijardų eurų buvo perprogramuota tam, kad šias lėšas galima būtų skirti kovai su jaunimo nedarbu. Mes labai aiškiai žinome, kokie yra mūsų teminiai prioritetai Ir būtent tuo remintis turėtų būti sudaromi partnerystės susitarimai su valstybėmis narėmis. Tačiau šie susitarimai turėtų būti lankstus. Tai, kas yra svarbu, mums reikia daugiau diskusijos su valstybėmis narėmis. Tam, kad valstybės narės suvoktų, kad galima kreiptis į ES ir bandyti padėti savo įmonėms. Taigi mano klausimas būtų toks, kaip jums atrodo, ar mūsų sistema jau yra pakankamai lanksti? Ir jeigu ne, jei ne, tai gal galėtumėte pasiūlyti, ko jums reikėtų, kad ji būtų lankstesnė? Na, gal ir būtų gerai, jei būtume gavę šį tyrimą prieš mėnesį. Tuomet geriau galėtume pasiruošti birželį vyksinčiam uh, susitikimui. Bet bet kuriuo atveju, pažiūrėkite, čia yra uh, daugybė minčių apie tai, kaip galima būtų plėtoti de, uh, regioninį bendradarbiavimą. Ir kiek aš žinau, kofinansavimo sistemoje dabar gali dalyvauti ir privačios, ir, valstybinė, ir privatus, ir valstybiniai subjektai. Gal tai taip pat e, padės mums dirbti. Gal ir per daug kalbėjau, bet tikiuosi, kad jūs galėsite sureaguoti tai, ką aš pasakiau. Dėkoju. Dabar panas Nilsin. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau užsakyti tris pastabas. Atsiprašau, aš turėjau balsuoti kitame komitete, todėl šiek tiek pavėlavau ir negirdėjau viso pristatymo. Bet jūsų tekstą gavau vakar ir su juo susipažinau. Taigi noriu išsakyti tris pastabas. Pirmiausia, aš noriu pritarti ponui Lambertui ir pasakyti, kad tai kas daug kas iš to, kas čia yra pasakyta, jau yra žinoma mūsų pranešėjams ir tai yra labai gerai. Antra pastaba. Jūs kalbate apie rekomendaciją, apie, uh, pavyzdžiui, apie mainus Europos lygmenių. Rekomenduoti, kad juos reikėtų skatinti. Ir tai yra labai svarbu. Ir iš tikrųjų, šioje srityje mes tikrai dar daug ką galėtume patobulinti. Uh, Iš savo patirties e, Šiaurės Švedijoje ir iš patirties sugauptos gyvendinant įvairius projektus įvairiose valstybėse narėse, galiu pasakyti, kad tokie mainai yra labai svarbus. Ir trečia pastaba, ko gero, yra pati svarbiausia. Nes šis, tai apie ką kalbėsiu, yra tiesiog susijęs su sprendimais, kuriuos priima mūsų komitetas. Jūs kalbate apie tai, kad reikia geriau traukti uh, partnerius į uh, veiklos programų strateginį planavimą. Ir tai yra labai svarbu. Ir tą aš sakau iš savo patirties. Aš stebėjau tai, kas vyko dviejose regionuose Švedijoje. Viename partneriai įsitraukė labai labai anksti jie dalyvavo planuojant projektą ir tuomet projektas buvo gyvendintas kur kas sėkmingiau. Kitame regione viską padarė pats e, administracijos vadovas, be jokių partnerių ir projektas buvo gyvendintas e, kur kas prašiau nei pirmasis. Taigi labai svarbu yra įtraukti visus partnerius nuo pat pat projekto rengimo pradžios. Pirmkį dėkoju, Peter Zimelį. Dėkoju už šį puikų pristatymą. Iš jos mums tapo aišku, kad būtina atskirti, ką mes galime išspręsti ES lygmenių, ką nacionalinių. Buvo atkripta dėmesys į problemas, kurias vėlgi galima išspręsti nacionaliniu lygmeniu problemos valstybėse narėse yra panašios. Na, iš tiesų būtų labai pažangu įtraukti vietinius lokalius partnerius į programas. Jei norėtume bendro finansavimo partnerio, pirmiausia, reikėtų paklausti, reikėtų ieškoti šių partnerių reikėtų įtraukti e, tai į procesus, apklausas ir jei to nedarysime, nereikėtų stebėtis, kad tokių partnerių nerandame. E, nes tokiu atveju, pavyzdžiui, komunos e, miestų savivaldybės neįtrauks reikalingo finansavimo į vidurinio laikotarpio biudžetus šis punktas yra labai svarbus, kadangi šiandieną yra ne tiek svarbi bendro finansavimo suma, kiek pats laikotarpis. Ir būtent čia e, reikia priimti taisyklės, kurios padėtų įtraukti partnerius į bendrą finansavimą. Last... Dėkuoju, girmi kolegos, paskutinis kalbėtojas Nikolas Chrysantemas ir kiek aš suprantu, daugiau niekas nebenorės pasisakyti, ar ne? Taigi prašau, ponė. Διαρθρωτικά ταμεία. Ε... Dėkoju. Dėl mūsų diskusijos apie struktūrinius fondus. Labai svarbu remti pajėgumus ir pajėgumai, pajėgumams turėtų būti e, teikiamas prioritetas. Prioritetas e, remiant pariškos teikėjus. Tik taip bus geriau pasinaudojama struktūrinių fondų instrumentais. Dažnai atsitinka taip, kad sukūriamos infrastruktūros programos, jos planuojamos, tačiau uh, nežinoma, kaip jos bus ilgu laikotarpiu valdomos ir eksploatuojamos, pavyzdžiui, ekologiniai, biologiniai valymo įrenginiai. Tokie projektai kainuoja iš tiesų daugybę lėšų ir tai yra ilgalaikė programa, todėl reikia dirbti orientuotai į rezultatus. Reikia atsižvelgti į tokio projekto priežiūrą ir eksploataciją po projekto užbaigimo. Būtent ši fazė taip pat yra labai svarbi ir kalbant apie struktūrinius fondus, būtina atkreipti dėmesį į ilgalaikę perspektyvą. To, to Pane Harams, gal jūs norėsime sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta? Taip, Pirmiausia, aš norėčiau pritarti kolegai iš Vokietijos. Iš tikrųjų, didžiausią darbą reikės atlikti nacionaliniu lygmeniu. Būtent nacionaliniai veikėjai turėtų imtis darbo. Europos lygmenių galima būtų, pavyzdžiui, vienodinti pirkimams nustatomas, e, e, nustatomas viršutinės ir minimaliausias ribas. Toliau partnerių dalyvavimas. Jau reikalavimą, kad partneriai dalyvautų rengiant projektus, tačiau dažnai kai kuriuose ministerijose tai daroma labai paviršutiniškai. Ministerijų atstovai tiesiog pasikviečia uh, projektų vykdytojų atstovus e, projekto pradžioje, šiek tiek su jais pasikalba ir tiek viskas tuo ir baigėsi. Toliau, ką dar galima būtų padaryti Europos lygmenių? Dabar galiojantis reglamentai buvo patvirtinti tik neseniai ir jeigu kas nors pradėjo gyveninti projektus per praeitą programavimo laikotarpį, Jie jau sugaupė šiek tiek patirties, jiems atrodo, kad jie žino, kaip veikia ES politikos priemonės, tačiau dabar jiems reikia viską pradėti iš naujo, nes e, dabar prie sanglaudos politikos priemonių dar e, prisidėjo ir žemės ūkiui, ir žuvininkystėje skirtos priemonės, o tai reiškia, kad e, žmonėms vėl reikia iš naujo mokytis, kaip galima būtų suderinti visas šias priemonės. Toliau, keitimasis informacija. Informacinių ryšių technologijų projektuose žmonės labai dažnai bendradarbiauja, ypač pagal Interreg projektus. Ir tai yra puikiai patirtis ir ją galima būtų pasinaudoti kitose programuose galima būtų iš tikrųjų pagalvoti, ar nereikėtų jų patirties pritaikyti gyveninant kitas pro programas. Toliau pajėgumų stiprinimas. Na, problema čia yra tokia, kad jeigu jūs e, padedate kam, kam nors įgyti reikiamus gebėjimus, o po to tas žmogus susiranda geresnį darbą, tai jūs nieko negalite padaryti kažką iš esmės reikia keisti. Gal reikia kelti šių žmonių atlyginimus. Nes yra tokių žmonių, kai kuriuose valstybės narise, kurie gauna už savo darbą tik tai 300 eurų per mėnesį. To, aišku, nepakanka. Dėkuoju. Dėkuoju, kolegos. Norėčiau baigti šią diskusiją. Kiek aš supratau, ponė, mes gausime jūsų prezentaciją skaitminę formą, tam, kad mes galėtume su ją išsameu susipažinti. Jie buvo daug įdomios ir gan e, sudėtingos informacijos. Dar kartą Jums dėkoju. Ir aš tikiuosi, kad jeigu kolegos turės papildomų klausimų, jie ko gero galės su Jumis susisiekti arba tiesiogiai, arba per mūsų sekretariatą tai būtų naudinga, jeigu jiems būtų suteikta tokia galimybė, nes tai leistų jiems pagilinti savo supratimą apie jūsų tyrimą ir jo išvadas. Gerai, o dabar galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra prie Viktoro Bostinarų parengto pranešimo dėl Sanglaudos fondo ir tarybos reglamento 1084-2006 panaikinimo. Taigi dabar suteiksiu žodį pranešėjai ir, ir po to šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms, kas norės pasisakyti. Šiam punktui yra skirtas pusvalandis, tikiuosi tuo užteks. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nuo pat pradžios aš norėčiau Jums pasakyti, kad bus visiškai nuspėjamas mano nuomonė apie šį pranešimą ir mano požiūris yra gerai žinomas kolegoms. Aš tiesiog galbūt e, paminėsiu e, tuos dalykus, kurie pasikeitė nuo praeito e, laiko, praeito pranešimo. Pirmiausia, pranešimas yra apie sąnaudos fondą ir apie Europos transporto infrastruktūros tinklų priemonės ryšį. Aš siūlau išbraukti skaičius ir po to palaukti tol, kol bus susitarta dėl skaičių ir tuomet mes galėtume įtraukti skaičius į savo pranešimą, kai žinosime, kokie jie yra. Nes dabar nėra prasmės kalbėti apie skaičius, kai nežinome iš tikrųjų, dėl ko bus susitarta. Taigi aš siūlau tiesiog e, elgtis nuosekliai, išvelgiant į bendrąjį reglamentą. Ir tikiuosi, kad jūs šiam pasiūlymui pritarsite. Toliau. Ir čia aš kalbu apie 10 milijardų eurų. Aš manau, kad e, kalbant apie sąlygas, e, kuriomis bus perkeltos šios lėšos. Aš sakau, kad šios lėšos gali būti naudojamos tik tai projektams gyveninti, kurie gyveninami valstybėse narise pagal sąnaudos politiką. Ir e, tai turėtų būti išlaidos, kurios būtų finansuotinos pagal sąnaudos politiką. Ir paskutinis dalykas. Tai yra kriterijai, kuriais e, centrinė agentūra e, remsės pasirinkdama finansuotinus projektus. Ir kriterijai turėtų būti tokie pat, kurie yra numatyti bendroje strateginėje programoje, tačiau būtina e, yra numatyti e, išlygą, kuri leistų mums kuo mažiau keisti nacionalinius vokus. Ir toks, tokia būtų išlyga. Užtikrinant, kad per trejus e, projektos gyvenimo medus metus iki 2016 metų gegužės 31 dienos projektai bus atrenkami visiškai atsižvelgiant į nacionalinius uh, uh, asignavimus uh, projektams pagal bendrąją strateginę, bendrąją strateginę programą. Aš manau, kad tai leis pakankamai laiko valstybėms narėms tinkamai pasiruošti projektų gyvendinimui, paruošti tuos projektus ir taip pat tai e, leis jiems sukaupti pakankamą institucinių ir administracinių gebėjimų. Po 2017 metų sausio pirmosios dienos bus taikomi kriterijai, kurie yra išdėstyti bendrosios strateginės programos e, reglamente. Toliau. Aš manau, kad mums reikia taip taip pat e, daugiau nuoseklumo ten, kur kalbame apie centrinį šildymą ir kogeneravimo gebėjimus. Aš siūlau neberemti deginimo tuomet, kai uh, jų pajėgumas yra didesnis nei 20, 20 MW. Taigi tai suteiks mums pakankamai laisvės darybose ir kartu leis mums nepakeisti LT sistemos. Jokių, mes norime, kad būtų leista, kai tai yra įmanoma, patobulinti ir atnaujinti centrinio šildymo sistemas ir, ir tiek pastatai, tiek paskirstimo tinklai galės būti remiami kartu su jėgainėmis, kurių pajėgumai yra mažesni 20 MW. Ir galima bu, bus e, taip paskatinti paskirstimo tinklų atnauinimą. Kartu bandomiems projektams nebus taikomi jokie, jokie apribojimai lėšoms iš sanglos politikos gauti. Be to, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką. energijos vartojimo efektyvumas pastatuose yra vienas iš rentabiliausių būdų ir taupiausių būdų patobulinti energijos naudojimo efektyvumą. Todėl jį reikėtų remti. Mes žinome iš Europos komisijos ir iš kitų šaltinių, kad ES atsilieka nuo savo tikslo nustatyti 2020 metams ir jeigu mes nieko nedarysime, tuomet mes sugebėsime sumažinti išlakas tik tai 10 procentų, o tai bus didžiulis pralaimėjimas ES. Bet 2020 e, tikslai nėra e, šiaip savo nustatytas tikslas. Mes norime patobulinti savo ekonominę situaciją, mes norime patobulinti e, energetinį balansą ir norime uh, ženkliai sumažinti CO2 išlakas. Ir be abejo, mes norime padėti mūsų žmonėms mokėti mažiau už šilumą. Ir Bukarešte mes turime nemažai saulės energijos ekspertų. Ir mes žinome, kad jei mes naudosimės saulės ir geoterminiais energijos ištekliais, tuomet e, už šilumos energiją gyventojai mokės net 40 procentų mažiau. Taigi tai yra didžiulis e, kiekis. Didžiulis kiekis. Ir Europos piliečiai tikrai tą pastebės. Statybų sektorius išmet, e, suvartoja 40 procentų e, visos energijos ES ir išmeta 64 e, procentus visų CO2 išlakų. Be to aš siūlau taip pat tobulinti pastatų energetinį efektyvumą ir našumą pasinaudojant sąjungos politikos lėšomis. Lė Ir aš manau, kad todėl reikia atitinkamai pakoreguoti taikom, taikomus projektams kriterijus. Bet to mes man, manome, kad sąnglaudos fonda, fondas turėtų būti prieinamas žmonėms su ribotu judumu, judumu ir e, su negale. Nes tai atitiktų mūsų pasirašytas konvencijas ir tarptautinius įsipareigojimus. Be to, aš įtraukiu naują konstatuojamąją dalį, kurioje kalbama yra apie sąnglaudos fondą politikos ir e, principom taršėjas moko, ry, moka ryšį. Ir tą aš noriu labai aiškiai pasakyti ir komisijai, ir ponui Patočnikui. Tai yra būtent pono Patočniko atsakomybė parengti e, direktyvos, e, poveikio vertinimo direktyvos projektą ir užtikrinti, kad sanglaudos fondų galima būtų naudotis tik tai išskirtiniais atvejais. Negalime leisti, kad sanglaudos fondo lėšos būtų netinkamai naudojamos. E, e, ypač ten, kur turi būti taikomas principas e, teršėjas moka. Toliau Natūra 2000, aš noriu pabrėžti, kad labai svarbu yra išsaugoti ir saugoti mūsų e, biologinę įvairovę ir todėl aš traukiu reikalavimus nustatyti aiškius e, tinkamumo finansuoti kriterijus projektams pagal Natūra 2000. Toliau uh, urbanistinė aplinka. Aš manau, kad labai svarbu yra nusekliai ir aiškiai susijęti miestus ir priemešius. Tai yra labai svarbu ir tai labai svarbu norint tinkamai plėtoti mūsų miestus. Toliau žmonių judumas. Štai kas turėtų būti e, svarbia, e, svarbiausia. Tai, taip reikia kalbėti. Žmonių judumas, o ne judumas miestuose nes tik tai taip mes galėsime kovoti su transporto spūstimis ir oro tarša miestuose. Ir paskutinis dalykas, noriu padėkoti Janui Olbrichtui už tai, kad jis pateikė man reikalingus rodiklius ir tai, kad jis pateikė pakeitimą, kuriuo prašo, kad būtų patvirtinti bendri rodikliai ir kad jie turėtų būti nustatyti komisijos deleguotose aktuose, o ne šiame reglamente, nes tai leistų mums e, lankščiau reaguoti į besikeičiančią situaciją. Nežinome, kad ko gero e, rytoj ar 2000, po 2014 metų situacija bus kitokia nei šiandien ir mes galime tą nuspėti jau dabar ir dėkoju už bendradarbiavimą e, regionų generaliniam direktoratui, dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams už jų pagalbą ir galiu Jums pasakyti, kad pasistengsiu atsižvelgti visų Jūsų pastabas. Ir paskutinis dalykas, aš norėčiau pritar, priminti Jums, kad pakeitimus galima pateikti iki rytojaus 6 val. vakaro. Taigi, lauksiu jūsų pasiūlymų, jūsų pakeitimų. Dėkuoju ir dėkuoju Jums uždėmesi. Shadow, Nik... Ačiū. Yra tik vienas šešėlis pranešėjas, Nikos Hrizotelos. Uh, eh, like because... Noriu padėkoti ponui Prastinaru ir aš, Boštinaru ir aš kalbėsiu paskui graikiškai. Noriu padėkoti ponui Boštinaru. Bendradarbiavimas buvo labai konstruktyvus ir aš tikiuosi, jog e, mūsų pasiūlymai leis pagerinti ir taip gerą pranešimą. Manau, kad einame e, gerą kryptimi. Aš norėčiau pateikti keletą pasiūlymų. Aš manau, kad Bostinarų pranešimas e, yra rengiamas teisinga kryptimi. Mūsų pasiūlymai pirmiausia e, yra orientuoti tai, kad būtų sukurta papildoma nauda e, nuoseklumui. Galvojame apie ilgalaikį finansavimą atitinkant Europą 2020 strategijos siekius. Pavyzdžiui, kai kalbame apie transporto srities projektus, e, turime pripažinti, kad 80 procentų privačių automobilių transporto yra e, vyksta labai nedideliais atstumais, mažesniais negu 6 kilometrais. Todėl reikėtų e, daugiau E, dėmesio skirti tokia infrastruktūrai, kuri tenkintų mūsų tikslus, e, tai yra tvarė, plė, tvarios plėtros tikslą ir klimato kaitos mažinimo tikslą. Yra išreikštas noras sumažinti išorinius kaštus. Būtų galima turbūt e, e planuoti dar daugiau negu dabar, sakoma, keičiant infrastruktūrą tai suprantame, kad ta infrastruktūra turi būti pakoreguota taip, kad ji atitiktų tvarios plėtros e, siekius. Kiekvienoje srityje tai būtų, e, galima pasakyti, ar tai būtų vanduo, ar atliekos, ar transportas, visur turime kalbėti apie prioritetus, e, tokius prioritetus kaip prevencija, perdirbimas Turiu galvoje ne tik atliekų e, perdirbimą, lygiai taip pat ir vandens valymas čia yra aktuali tema. E, nekartą esame kalbėję, kad panaudotas vanduo turi būti e, geriau valomas ir tokiu būdu būtų galima taupyti tą vandenį. Tas prioritetas turėtų būti svarstomas, kai kalbame apie finansavimą. Kitas dalykas, turėtume kalbėti apie tai, kad būtina taupyti energiją ir maksimaliai uh, E, siekti atsinaujinančios energijos naudojimą. Dėl transporto reikia dar kartą pakartoti, kad mums reikia ilgalaikio, tvaraus transporto, ekologiško transporto, ne bet kokio. Toliau kalbame, kad pasisakome, taigi e, kalbame, e, kad periname prie ekologiško ir tvaraus transporto. E, pasisakome už tai, kad būtų mažinamas stambiųjų transporto ašių e, statymas, nes e, turime ieškoti kitokių transportavimo būdų, greičiau turėtume finansuoti kit, naujų oro uostų statymą ir plėtimą. Turiu galvoje pirmiausia tokius oro uostus, kurie yra uh, 200 km atstumu nuo kitų oro uostų. Taip mes galėsime sukurti energiją taupančią ekonomiką ir galėsime plėtoti neatsinaujinančią energiją. Tai svarbu ne tik ekologiniais tikslais, bet ir finansinė prasme, ekonominė prasme kadangi dabar krizės metu daug žmonių yra be darbo, daug kas e, turi labai menkas įplaukas, todėl labai svarbu energiją taupyti ne tik dėl ekologijos, dėl, ne tik dėl aplinkos apsaugos, bet ir dėl e, piniginių priežasčių. Klimato kaitos klausimas taip pat kyla. Turėtume e, daugiau e, prioritetizuoti didžiuosius projektus, kurie yra e, mažiau kenksmingi ekosistemai. Dabar vykdomi darbai jau rodo, kad kovoti su klimato kaita įmanoma, kuriant e, stambiųjų eko, stu, kuriant sistemas, kurio leisų geriau išnaudoti e, ekosistemas. Ta prasme, mes e, galėsime sumažinti net ir finansavimą skirtingų e, faktorių, tokių kaip e, teritorinis integralumas, piliečių vaidmuo, mažos ir vidutinės įmonės. Tai nusipelno mūsų dėmesio, kadangi visos interesuotos pusės turi būti geriau informuojamos apie tai, kas yra planuojama, Ir žmonės turi žinoti, kokie projektai yra numatomi įgyvendinti ir finansuoti. Esame pateikę e, nemažai pasiūlymų. Graikijos administracija dėja e, nesugeba panaudoti ES kreditų ir todėl svarbu vaidmenį turi suvaidinti regionai kadangi fondai, kurie yra suteikiami, kurie yra prieinami 14 milijonų, e, gali būti paskirstyti per e, teritorinę administraciją, per savivaldybės. Todėl reikėtų e, didinti regionų administracijos ir savivaldybių kompetencija, kadangi e, tokiu būdu projektai galės e, būti įgyvendinti geriau panaudojant turimus finansus. Manau, kad tuo jau ir galime baigti. Ma, galėčiau baigti savo pasisakymą. Dar tik pridursiu, kad e, reikėtų e, šiek tiek pasvarstyti ir rodiklius. Neužtenka tik nurodyti kelio kilometrų skaičiaus ar kubinių van, me, metrų vandens. Tiksliau turėtume kalbėti, kai kalbam apie lietaus vandens surinkimo projektus. Turėtume E, nurodyti maždaug koks bendras kiekis yra reikalingas suvartojimui. Ir e, tai yra naudinga įvertinant, kokį procentą vandens reikia perdirbti ir pritaikyti antriniam naudojimui. Ačiū. Credo, kad čia sia una sostancija. Dėkuoju, pirmininkė. Na, manau, kad mes esame vieningos nuomonės dėl pranešėjo atlikto darbo. Jau per ankstesnės diskusijas minėjau, kad, žinoma, yra dalykų, kurie yra neginčiami, bent jau nekyla ginčių dėl jų turinio, tačiau jie svarstomi ne ten, kur reikia. Pavyzdžiui, kolegos Bastinaro idėja išplėsti tikslus. kuriems gali būti naudojami sanglaudos fondai. Tam mes nepritarėme, kadangi manome, kad šios tikslus galime įgyventi naudojant kitus finansinius instrumentus. Todėl, kalbant apie Connecting Europe Facility mechanizmus, šią sritį reikia reglamentuoti, taisyklės e, turi, yra labai specifinės ir būtent e, sanglaudos fondų pagrindu. E, aš esu už vertinimą, pateikiau pakeitimą Ir manau, kad mes turime turėti galimybę keisti komisijos pateiktą tekstą ir vėliau tam, kad resursai būtų paskirstyti nacionaliniu lygmeniu. Dėl bendro komisijos reglamento pasiūlymo kad tai įtraukti į makroekonominius sritį, tai valstybės narės, kurios naudojasi sanglodos e, fondais, yra sukaupę tam tikrą e, patirtį ir aš pateiksiu pakeitimą dėl e, bendrojo reglamento kuriuo bus siūloma išbraukti makroekonominius e, kriterijus, taip pat iš sanglaudos fondo. Yra statistika, kuri rodo, kad valstybėms narėms buvo taikomos sankcijos būtent dėl to, kad jos nesilaikė šito reglamentavimo. Ir manau, kad komisija turėtų tai apsvarstyti ir tokį reglamentavimą reikėtų priimti ne tik kitiems finansavimo mechanizmams, bet taip pat ir sanklaudos fondui. Ir todėl tikrai nereikėtų išplėsti makroekonominių reikalavimų. Komisijos Pasiūlymas yra neblogas, jo formuluotės mums primtinos. Tinka taip pat ir turinys. Tačiau manau, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai valstybių narių biudžetai patiria sunkumų, nereikėtų išsiplėsti Ir todėl manau, kad komisijos pasiūlymas yra tinkamas ir aš savo pakeitimais tikrai, tikrai nesieksiu keisti turinio pasiūlymą. Dėkuoju. Kolegos liko dar du kalbėtojai ir komisijos narys, todėl daugiau nebeleisiu niekam užsirašyti pasisakymui ir po pusantros minutės kiekvienam kliūti. Pirmiausia, Lambert van Nistelrooy. Ja, dankjewel. Ik wil eigenlijk twee, twee puntjes uitlichten. Ačiū norėčiau išskirti du klausimus. Energijos revoliucija, jeigu galima ją taip įvardinti. Šiuo metu būtent apie tai e, vis kalbama. Ir manau, kad e, būtų visai gerai, jeigu tai rašytume į savo tikslus. Ir e, taip pat reikėtų rašyti mūsų mintis apie sanglaudos fondą. Jeigu pažvelgtumėme visus struktūrinius fondus ir ne tik juos, tai suprastume, kad energijos pokyčiams svarbiausias bus sanglaudos fondas. Vakar kalbėjome apie tai, kad teminės koncentracijos yra nepakankamos, kad nepakanka e, noro e, viską iš atsijoti, bet svarbiausias e, fondas iki šiol išlieka sanglaudos fondas. Sanglodos fondo regionuose būtų galima pasiekti sėkmės ir rezultatų žymiai greičiau. Pažvelkime į CO2 išlakas, į e, emisijų mažinimą. Apie tai nuolat kalbama, tačiau reikėtų praktiškai e, tas problemas bandyti išspręsti. Turėtume užtikrinti, kad e, šie fondai e, patys save papildytų. Mesgi visko nefinansuojame, finansuojame tik procesą ir jeigu tai darome gerai, tai pasiekėme daug naudos. Manau, kad ir aš, ir visas parlamentas e, tokį pasiūlymą remtų. Kitas dalykas dėl makroekonominių sąlygų. Bendrame reglamente uh, yra pasakyta, kad mes e, už tai nepasisakome. Tačiau norėčiau, kad įvertintume dabartinės aplinkybės. Pavyzdžiui, Sanglaudos fondo dabartinį reglamentą ir pamatysime, kad ir tam reikia pinigų. Taigi įvertinkime esamas sąlygas, užtikrinkime, kad padėti valdome tiek, kad e, sprendimų priima procesas yra nuoseklus. Darbą turime tęsti, bet per daug toli nereikia nueiti. Reikia užbaigti renkti šį pranešimą ir tada turėsim puikią galimybę pateikti jį balsavimui. Kolega, paprašyčiau kalbėti kuo trumpiau. Labai ačiū. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Na, dėl makroekonominių kriterijų, tai mes stinkame, mes jų nenorime, bet kalbėdami apie energetikos e, temą, e, reikėtų nuspręsti, kur pirmiausia bus panaudotos sanglaudos fondo e, lėšos. Mums su pagrindinis tikslas skatinti ekonomikos augimą. Ir valstybių narių politikai nusprendė, kad būtina naudoti struktūrinius fondus ekonomikos augimui. Sanglaudos fondas yra vienas e, didžiausių fondų, kurio lėšas galima panaudoti struk... E, turinių pokyčių ir sanglaudos politikoje. Ir šias lėšas mes turėtume panaudoti taip pat ekonomikos augimui, bet per kitas rytis. Sanglaudos politika politikos tikslas sustiprinti atsilikusius, netaip gerai įsivyščiusius ES regionus, pasivyti e, stipriuosius regionus. Ir tai daroma kuriant tų regionų infrastruktūrą, taip pat kuriant naujas darbo vietas, skatinant mokymą ir švietimą tose regionuose. Dėl daugiametinės finansinės perspektyvos, dėl um, sanklaudos fondo asignavimo valstybėse narėse, nustatant ribą dviejų procentų ribą. Manau, kad tai yra labai drastiška priemonė, e, kuri sumažintų lėšų panaudojimą. Ir ypač būtų nepalankytiems regionams, kurie yra priklausomi nuo e, Sanglaudos fondo finansavimo. Ir čia reikėtų nurodyti kepingą, kuris numatytas finansinėme reglamente. Kolegos, laiko problema yra rimta. Aš negaliu pratesti laiko pranešimui skirtą pusę valandos, tai turi būti pusę valandos. Dabar dar Vlasakas nori pasisakyti apie Sanglaudos fondą. Duodu jums tą vieną minutę, bet neužmirškit, kad e, kas kart, kai tik pratesime laiką, kažkieno kito pranešimo svarstymo laikas sumažėjo. Živlasek. Would... Ačiū. Noriu pirmiausia padėkoti ponui Postinaru. Tik porą pastabų. Visiškai pritariu tai tam, kad energijos efektyvumui tiek daug dėmesio skiriama. Aš taip pat norėčiau, kad būtų įrašyti uh, gerai e, suformuluoti, gerai izoliuoti e, nam, pastatai. Tai turėtų būti rašyta. Trečiajame straipsnėje taip pat labai svarbu kalbėti apie e, priemonės prieš potvinius ir vandens kaupimo planus. Nikolas Martin. Thank you, Chair. I... Ačiū pirmininkė. Aš trumpai kalbėsiu nes daugeliu šiuo klausimu mes jau svarstėme su jumis anksčiau čia šiame komitete. Aš pats esu labai dėkingas už konstruktyvų pranešėjo darbą ir už gerus kontaktus. Didžioji dalis pranešimo mums sunkumų nekelia. Tik vieną klausimą išskirsiu ryšys tarp Sanglaudos fondo ir Connecting Europe priemonės. Tai yra nepaprastai svarbus momentas. Viena yra tai, kaip mes šią problemą spręsime. Svarbu prisiminti, kad reglamento bendrosiuose nuostatose apie tai irgi yra kalbama, štai 84 straipsnio ketvirtoji dalis tam skirta. Ir jeigu kalbame apie šios problemos sprendimą teisėkūrinėmis priemonėmis, tai supraskime, kad nebūtina turėti nuostatų sanglaudos fondo e, nu, e, reglamente, uh, E, struktūrinių fondų reglamente ir kitur, mūsų nuomonė, viskas turi būti numatyta bendrųjų nuostatų reglamente. Tokia būtų teisėkūrinė metodika. E, dėl turinio diskusija ir toliau vyksta, e, ieškome teisingos pusiausviros ir manau, kad visi supranta, kokie prioritetai turi būti išskirti. Bet ar galėsime sukurti teisėkūrinį mechanizmą, Tai e, čia jau komisija turės išreikšti tam tikrų išlygų. Aš žinau, kad komisija e, e, nėra visiškai nusiteikusi už dokumento taikymo apimties išplėtimą, pastatų įtraukimą ir panašius dalykus. Europos plėtros fondas jau yra, jo taikymo apimtis yra išplėsta, sanglaudos fondo 2 tikslai yra nustatyti ir čia mes nenorime jų keisti. Lygiai taip pat E, parama emisijų mažinimui. Nenorime kelti nieko, e, kelti grėsmės prekybos emisijų sistemomis, e, emisijų kvotomis sistemai. Dėl bendrųjų principų. Vėlgi, komisija mano, kad geriausiai horizontaliai šias problemas spręsti. Visiškai pritarėme infrastruktūrų prieinamumo uh, akcentavimui, e, turiu galvoje struktūrinius fondus, bet apie tai jau yra kalba bendrųjų nuostatų reglamente, bendruosiuose principuose, e, valdymo institucijos vaidmens e, nuostatose. Ex ante sąlygos susijusios su jungtinių tautų neįgaliųjų žmonių teisų konvencija E, turi būti surašytos, bet mes turime suprasti, kad nereikia kartoti to paties dalyko visuose, e, visų fondų reglamentuose. Tai nėra geriausias darbo metodas. Tiek norėjau pasakyti, ačiū pirmininkė. Viktorai. Na. Trumpai. Komentarai, kuriuos aš išklausiau iš savo garbiųjų kolegų. Pirmas dalykas. Mielasis žaliųjų kolega. Labai ačiū Atkreipsiu dėmesį jūsų išsakytas mintis. Ponios Matsoni komentarai. Viena problema. Bendrasis reglamentas yra tas teisės aktas, kuriame sprendžiamos uh, makro uh, ekonominių sąlygų klausimas. Aš pats pateikiau pakeitimą irgi tam, bet jis buvo skirtas bendram reglamentui. Mano pranešime apie makroekonominės sąlygas nėra kalbama. Aš nenoriu iškirti e, savo kolegų pranešėjų, nenoriu kištis į sa kitų savo kolegų e, pranešimo kompe rengimo kompetenciją. Kodėl Sanglaudos fondo e, taikymo apimtis galėtų būti išplėsta? Mūsų problema e, yra išspręsti problemas, kurios kartais sukuria dramatiškas situacijas. Tiesa ta, kad pastatų energijos taupimas yra labai rimta problema, CO2 misijų mažinimas, energijos mišinio gerinimas, visa tai yra labai reikalinga. Ir keletą kartų regionų komitetas e, tai yra pakartojęs. Taryba, komisija yra daug kartų apie tai kalbėjusios, viską puikiai žino. Dauguma kolegų esančių čia šiame komitete tam taip pat pritarė. Ir aš noriu pirmiausia padėkoti PP e, koordinatoriui ponui Fanniselro už tai, kad jis mano pasiūlymą paremė. Toliau pono Celerio komentarai. Tiesa ta, kad Sanglodos fondo vienas iš pagrindinių tikslų yra mažinti netitikimus, kurie egzistuoja tarp regionų ir regionų viduje. panaudodami sanglaudos fondą pastatų energiniam efektyvumui e, didinti, žaliųjų darbo vietų kūrimui, geresnių gyvenimo sąlygų mūsų gyventojams užtikrinimui, mažiau užterštų zonų e, išplėtimui. E, taip pat būtų aktualus, aš siūlau tokius dalykus bet Europos socialinis fondas yra skirtas, pažiūrėjau, švietimui ir mokymui. Čia aš jau nežinau, kaip sanglos fondą būtų galima panaudoti. E, išmanusis energijos tinklas ir išmaniai pastatai. Savo pranešime aš apie tai kalbėjau. Pasitelksiu gal dabar naują formuluotę, naują sakinį, kuris aiškiau mūsų supratimą spindi. Apsauga uh, nuo potvinių irgi labai svarbi, apie tai rašysime. Dėl e, socialinio fondo. Europos komisija nepasisako už tai, kad sanglūdos fonde būtų įrašyta, kaip pinigai bus perkelti ir kokios bus sąlygos nustatytos. Bet iškyla dvi problemos. Pirmas dalykas - akivaizdus pasipriešinimas. Visai lie valstybių narių šiandien prieštarauja uh, E, socialinio fondo filosofijai, bet pažvelkime į realybę. Jeigu norime, kad šis projektas taptų e, įgyvendinamas, taptų realus ir atneštų naudos, tai aš pasisakau visiškai už jį. Turėtume atkreipti dėmesį į problemas, kurios e, dominuoja ne tik taryba, bet ir šiame komitete. Aš pateikiau šį pakeitimą, nes galiausiai kalbama apie tai, kad 10 milijardų eurų turi būti perkelta iš sanglaudos fondo, ne iš dangaus, o iš fondo. Ir aš na, manau, kad nors vienas kolega iš regi komiteto e, būtų pasirengęs veikti be garantijų. Sąlygos reikštų tam tikras garantijas, todėl aš labai glaudžiai ir bendradarbau su regio generaliniu direktoratu Tai dariau kartu e, su regionų komitetu ir regionų generaliniu direktoratu. Paprašiau dviejų komisijos narių, Hano ir Kalaso, pateikti bendrą pasiūlymą. Kai bendrasis pasiūlymas bus e, parengtas, mes jį priimsime ir į pranešimą integruosime. Dėl energijos taupimo. Energija atsiprašau, komisija e, pademonstravo tam tikrą nenorą ir pasipriešinimą, bet e, manau, kad galiausiai ši filosofija viską nulems, nes čia kalbame ne apie mano pranešimą, o apie tai, ką šiandien Europos Sąjungai, kas šiandien Europos Sąjungai reikalinga ko prašo Europos taryba, už ką pasisako didžioji dalis komisijos narių ir e, parlamentarų. Galiausiai dėl prieinamumo. Kai kas gali sakyti, kad mano pakeitimai e, dubliuoja bendrąjį reglamentą. Tačiau jeigu taip yra, tai kodėl nevyriausybinės organizacijos kovojančios uh, už neįgalių žmonių teisės taip aktyviai siekia, kad uh, ši nuostata būtų įtraukta į horizontalų į reglamentą. Jokios žalos čia nepadarysime. Turime užtikrinti, kad tai, kas parašyta bendraja reglamente, būtų integruota į mūsų e, horizontalų į pranešimą, e, sprendžiant, e, kuriant reglamentą konkretiems fondams. Ačiū, aš suprantu šiuos aspektus. Mes turėsime ieškoti geriausio darbo būdo. Noriu priminti, kad pat keitimų pateikimo terminas yra rytoj 18 valanda. Kitas pranešimas galiu pasakyti, kad beveik 15 minučių e, suvartojame kitų pranešimų laiko, todėl už, turim užtikrinti, kad visi šiandien aptariami pranešimai e, būtų e, susilauktų mūsų dėmesio. Taigi dabar Erika Maner, kolegos ir kurie norite pasisakyti, tai e, informuokite mus, nes kai Erika Maner baigs kalbėti, daugiau užsirašyti nebebus galima. Ja. Ensiksi haluan kiittää yhteistyöstä kaikkia varjoja. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą, už pagalbą. Pavyko rasti gerą sprendimą ir po pastarojo posėdžio, turiu pasakyti, nebuvo padaryta dėlių pakeitimų. Norėčiau atkreipti dėmesį į kelis punktus. Pirmiausia, dėl biudžeto šio klausimu daug diskutavau su šešėliniais pranešėjais. Manau, kad 7 procentas reikėtų numatyti ETC. Ir čia vyko labai aršios dėrybos. Komisija siūlo 3 procentus Ir atrodo, kad 7, 3 e, procentams, kuriuos siūlo komisija, bus pritarta. Mes siūlome 7 procentus pateikti dėryboms ir tikimės paramos dėl investicijų prioritetų. Kolegos pateikė pakeitimus. Aš tikiuosi, kad šie investicijų prioritetai taikomi taip pat ir EFRI ir bus patikti EFRI taip pat, nes jie turės poveikį taip pat ir ITC. Na, reikia dar glaudesnio bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais. labai svarbus regioninis bendradarbiavimas, teritorinis bendradarbiavimas, Europos regioninės plėtros fondo e, rėmose. Dėl 150 procentų e, asignavimų konkretiems regionams, labiausiai atsilikusiems regionams na, ne, šiandieną negalima pasakyti, kokios konkrečiai sumos bus numatytos anglodos politikoje, tačiau reikėtų galvoti apie procentinę išraišką. Kai bendrajame reglamente bus įvardinti skaičiai, galėsime juos atsižvelgti. Dėl Aš siūliau vietoj 15-18 procentų, atsiprašau, 80 procentų. Ir mums tikrai labai svarbu pasiekti aukštesnę flat rate normą, nei kad numatyta bendrajame reglamente. Dėl lankstumo Taigi šie 15 procentų, kurie buvo siūlyti, manau, kad čia reikalingas didesnis lankstumas ir manau, kad pavyks sustarti su šešėlinės e, pranešėjais dėl koncentracijos. Pavyko rasti konsensusą. Ir Aš siūlau įtraukti penkias temas vietoj keturių dėl um, rodiklių, dėl kurių taip pat diskutavome per, per tą posėdį. Buvo taip pat pateikta nuoroda į sanglaudos fondus. Tai yra rezultatų rodikliai kad jie būtų įtraukti į deleguotusius teisės aktus dėl programų finansavimo. Šio klausimu taip pat bu, vyko diskusijos, kai kurie kolegos pateikė pakeitimus. Tačiau po dėrybų su komisija situacija yra tokia, kad specialus programoms finansavimas dar negali būti numatytas, kadangi nėra žinomi skaičiai. Ir todėl negalima atsižvelgti į šios pakeitimus. Taigi tokie esminiai klausimai. Norėčiau padėkoti dar kartą už bendradarbiavimą. Jei turite komentarų ar pastabų, prašom. Dėkoju, panašu, kad daugiau niekas e, nebenori pasisakyti. Tuomet mes baigiame diskusiją. Kas nori pasisakyti šiuo klausimu? Lamberas, taip, bet jūs esat e, šelnis pranešėjas. Gerai, tik Lamberas. Gerai, Lamberas ir keturi šešėliniai pranešėjai. Taigi aš sutikiu po keturias minutės visiems šešėliniams, tris minutės šešėliniams pranešėjams. Pirma yra Frančeska. Pirmasis yra Frančeska. Ačiū pirmininkė. Frančesko Deandželis. Dėkuoju. Aš manau, kad e, visiems yra akivaizdu, jog pranešėja labai išsamei padirbėjo, ypač tai pasakytina apie antrąjį pakeitimų bloką. Ir būtų teis, teisinga pasakyti, kad siekiama ambicingesnio ir, tai reiškia, glaudesnio ir tvirtesnio bendradarbiavimo. Jei pažvelgsime į biudžetą ir į skirtas lėšas, pamatysime, jog 7 procentų nustatyta riba yra labai ambicinga. Parlamentas taip minėjo ir anksčiau Jei prisiminsite Sančio Smith pranešimą, tą pamatysite. Tačiau pastaruoju metu pasikeitė politinės aplinkybės Europoje ir tai be abejo atsiliepia ir sąnaudos fondo lėšų skirstimui. Taigi mes dabar norėtume matyti mažesnius skaičius nei anksčiau. 7 procentai be abejo padėtų mums užsitikrinti daugiau lėšų. Ir be abejo mes norėtume, kad Europos parlamentas turėtų tvirtas pozicijas darybose. Užsibriežti tikslą pasiekti tuos 7 procentus yra labai ambicinga, nes žinome, kad kai kam labiau tinka 3 procentai. Aš visiškai pritariu viskam, kas yra pasakyta apie lankstumą, pritariu tam, kas yra pasakyta ir apie lėšų paskirstimą pagal temas. Ypač tai būtų naudinga tam, kad mes pasiektume iškiltus tikslus. O dabar norėčiau išsakyti, pasakyti tris dalykus. Nes manau, kad būtina į juos atsižvelgti tam, kad tinkamai būtų naudojamos sanglaudos fondo lėšos. Tai yra, pirmiausia, mums reikia supaprastinti galiojančią tvarką, reikia padaryti viską, kad gauti lėšas būtų pakankamai paprasta. Šios lėšos yra labai reikalingos, ypač dabar, kai gyvename sudėtingomis krizės aplinkybėmis. Taigi reikėtų kuo labiau mažinti biurokratiją. Antras, mano galva, labai svarbus dalykas yra tai, kad tikslai ir prioritetai turėtų būti nustatyti aiškiai ir lėšos taip pat turi būti šiems tikslams pasiekti, turi būti skirtos labai aiškiai. Labai svarbu yra užtikrinti, kad mes tinkamai naudojame turimas lėšas. Todėl daugiau dėmesio reikia skirti projektų kokybei ir tinkamam lėšų panaudojimui. Ir paskutinis trečias dalykas yra toks. Jei neklystų, Visose diskusijose, kurios vyko kol kas e, biure, rodo, jog visos frakcijos sutarė, kad mums reikia surasti tinkamą pusiausvyrą biudžete. Būtent šį biudžeto pusiausvyrą bus labai reikalinga, kai kalbėsime daugia metę finansinę programą. Ir dėkoju Jums už šį pranešimą, kuris tikrai yra labai geros kokybės. Dėkuoju. Toliau Fransuas, aš dėkuoju, aš Alfonsai prašyčiau laikytis jums suteikto reglamento. Fransuo, prašau. Aš pasistengsiu, ponė pirmininkė. O dabar pranešėjai norėčiau pasakyti, kad mes iš esmės pritarėme jos pasiūlymams, jos siekiui e, nustatyti 7 procentus da, apie matomumą visuotinės svarbos e, paslaugų įtraukimas. E, e, taip pat mūsų galva yra labai svarbus, tai būtų labai svarbu plėtojant teritorinį bendradarbiavimą. Ir taip pat pritarėme tam, kad kad lėšus būtų suskirstytos į penkias temas, o ne į keturias. Labai sunku yra suprasti, kokia yra dabartinė situacija, bet, bet yra takomi du kriterijai. Viena, e, vienas kriterijus tai yra 500 km ir plus 3 e, kriterijus. Turėtume suprasti, kad kai kalbame, pavyzdžiui, apie apie salą labai sunku yra šios kriterijus pritaikyti, nes saloje gali būti tik vienas uostas ir kartais, pažiūrėjau, Korsikoje būna labai sunku bendradarbiauti su Sardinijos sala dėl to, kad uostas yra kitoje, kitame, oficialiai kitame departamente, nors iš esmės e, e, visas turizmas ir aplinkosaugos e, veiksmai šiame regione yra bendri. Ir todėl mes manome, kad reikia ne tik numatyti išlygą, kad tai, taikoma princip, principui, bet ir atsižvelgti į praktinių šio principo taikymo aplinkybės. Ir aš tikiuosi, kad visi supras, uh, tai, kad tai yra labai svarbu. Mes suprantame, kad plėtojant teritorinį bendradarbiavimą būtina yra, e, yra atsižvelgti į regionų ypatumus. Toliau, dar vienas dalykas, kuriam mes pateiksime pakeitimus, tai yra tai, tai yra e, tarp regioninė kultūra ir tarp regioninės e, sienos ir projektų, kurie gyvenami abipus sienos. Ir mes manome, kad tai yra labai svarbu tam, kad ES iš tikrųjų taptų sąjunga be sienų. Dėkuoju. Thank you, Olži Vlasak. Dėkuoju, Olži Vlasak. Ačiū. Aš turiu tik kelias pastabas. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad finansiniai ištekliai ir 7 procentai, mano galva, tai yra pernelyg ambicingas skaičius. Man labiau tiktų 3,5 procentų riba, kuri buvo pasiūlyta. Toliau investiciniai prioritetai. Aš manau, kad bendradarbiavimas abipus siena yra labai svarbus tam, kad galima būtų pagerinti infrastruktūrą, ypač transporto infrastruktūrą. infrastruktūrą Ir dar vienas labai svarbus dalykas - tai yra kultūros mainų ir turizmo mainai, kultūros mainų rėmimas ir e, turizmo infrastruktūros gerinimas, nes tai gali padėti sukurti mums e, naujas darbo vietas. Dėkoju. Junus Amalžiai, jei jūs norėtumėt kalbėti. Pone Amalžiai, ar norėtumėt ką nors pasakyti? Dėkoju, pirmininkė tik vieną pastabą aš norėčiau pasakyti. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė panas Alfonsi. Ir e, mano pastaba yra susijusi su tokiausiais regionais, kurie e, tai, tai yra daugiausia regionai, kurie yra salose, nes e, iš tikrųjų dabar taikomas 500 km kriterijus trukdo šiems regionams Taip pat norėčiau Jums priminti, kad šie e, atokiausi regionai e, dažnai e, bendrauja ir turi ryšių ir su AKR šalimis. Ir manau, kad glaudesnis bendradarbiavimas su šiomis šalimis gali, padėti, gali būti naudingas valst, Europos Sąjungai. Ir mes galėtume padėti AKR šalims suprasti mūsų vertybės ir mes galėtume tenai taip pat bandyti taikyti savo principus. Ir antra pastaba yra susijusi su bendradarbiavimu tarp valstybių narių, pasienio regionuose, kaip ir sakė ponas Alfonsi, labai svarbu yra uh, nepamiršti ir regioninės kalbas, nes e, labai svarbu yra skatinti taip pat ir lingvistinį kalbinį bendradarbiavimą. Dėkuoju ir dabar žodžiu siuntimės ponui Lamberui. Dėkuoju. Tik keletą pastabų norėčiau pasakyti. Jei pažvelgsime į tai, kas vyksta, dabar suprasime, kad mums iš tikrųjų reikia atskiro reglamento skirto teritoriniam bendradarbiavimui, tam, kad e, teritorinis bendradarbiavimas užimtų jam priklausančią vietą mūsų politikoje. Ką daryti su e, teritoriniu bendradarbiavimu, kai bendradarbiauja ben įvairius e, to šali, pačios, tos pačios šalies regionai, skirtingų šalių regionai, ar kai tai yra tarp valstybinis bendradarbiavimas. Aš manau, kad labai svarbu yra regionams leisti pasinaudoti šiuo teritoriniu bendradarbiavimu, kuris remiamas pagal sanglaudos politiką. Ir aš galvoju, kur galima būtų e, surasti šią bendradarbiavimui e, tinkančią vietą. Vakar mes kalbėjome apie mokslinius tyrimus ir apie tai, kaip juos reikėtų derinti su sanglaudos veiksmais. Kalbėjome apie tai, kad tai būtų labai naudinga. Ir aptariamgi ir programą Horizontas 2020. Ir viena iš programų, kuri yra gyvendinama pagal Horizontą 2020, bus perduota sanglaudos politikai. Ir manau, kad būtent čia mes galėtume gal surasti mums reikiamų galimybių. Šiandien po pietų aš panagrinėsiu šią mintį. Mes e, galime pagalvoti, taip programa Stay Case to Excellence galėtų būti pritaikoma uh, pritaikyta regionams, nes tai gali padėti mums sukurti visiškai naują teritorinį matmenį pagal šią programą per kelis e, e, kitus metus. 7 procentai. 7 procentai atitinka e, mūsų tikslus išdėstytus e, keliose mūsų pranešimuose ir mūsų pozicijoje dėl programavimo 2007 ir 2013 metais ir tuomet į tai buvo atsižvelgta. Mes norime skatinti tas dvi sritis, kuriuose gali įmanomas makro regioninis e, bendradarbiavimas. Ir mes turime paremti viską, visus daigus, kur, kurie iškyla dėl dėl to teritorinio bendradarbiavimo. Taigi dėkoju pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Dėkoju dabar komisijos atstovas Nikolės Mat. Dėkuoju, panė Pirinkė, ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už konstruktyvų darbą rengiant šį pranešimą ir už tai, kad ji labai išsamei vertino mūsų pateiktus pasiūlymus akivaizdu, kad pranešėjai išmano šią sritį ir e, mums buvo įdomu su jie dirbti. Nemažai patiktų pakeitimų iš esmės e, e, žengia tą pačią kryptimį kaip ir komisijos pasiūlymas, jie tiesiog patobulina mūsų pasiūlymo tekstą. Finansinis, finansinis klausimas. Jį reikia be abejo svarstyti, išvalgiant į diskusijas e, dėl daugybės instancinės programos. Mes manome, kad teritorinis bendradarbiavimas yra labai reikalingas, todėl mes siūlome padidinti jam skirtas lėšas 30 procentų, tačiau negalime pamiršti ir praktinių šio bendradarbiavimo aspektų. Uh, Teritorinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas pagal apibrėžimą yra labai sudėtingas, kadangi šiuose projektuose dalyvauja kelios šalis. Ir todėl mums neri, negalima skirti šiems projektams daugiau lėšų, nei šie projektai sugebės iš tikrųjų panaudoti. Todėl komisija siekia surasti tinkamą pusiausvyrą tarp šių dviejų nu, pozicijų. Toliau lėšų paskirstimas pagal temas ir tai, kiek tai yra svarbu. Na, surasti čia tinkamą pusiausvyrą taip pat nėra lengva, kadangi teritorinio bendradarbiavimo projektai labai dažnai e, yra projektai gyvendinami e, tarp e, kelių šalių ir joms, šiems projektams reikia gan didelio finansavimo. Ir manau, kad, kad komisija stengiasi apibriežti tematinius prioritetus ir tikslus gan e, išsamei tam, kad galime būtų suteikti reikiamą lankstumą šie, e, šioms programoms. Turėtum e, turėti daugiau prioritetų gali būti gera mintis, kai kalbame apie visą fondą, tačiau čia kalbame tik apie, apie konkrečius tikslus ir mums atrodo, kad nereikia turėti per daug e, teminių tikslų, nes po to prižiūrėti, kaip jie yra, jų yra siekima, bus labai sunku. Tai ir yra investicinių prioritetų klausimas. Komisija mano, rėmėsi investiciniais prioritetais ir išdėstytais reglamente dėl regioninės plėtros fondo. Po to mes pabandėme praplėsti e, šios e, prioritetus, nes mes suprantame, kad e, teritorinio bendradarbiavimo projektai taip pat prisidės prie to, ką mes vadiname Europos socialinio fondo projektų įgyvendinimo. Todėl pasirinkome tokį pasiūlymą. Teritorinio bendradarbiavimo tie tikslai e, dubliuojasi su e, regionės plėtros fondo tikslais. E, pavyzdžiui, tai, tai yra pasakyta apie visuotinės ekonominės svarbos paslaugas ir apie, apie infrastruktūrą. Ir todėl viskas, ką mes papildomai sukursime e, teritoriniam bendradarbiavimui, turi į tai atsižvelgti. Jums yra žinoma, kad mes e, ne, nemanome, kad turizmą reikia įtraukti į investicinius prioritetus, kadangi turizmo skatinimas yra tikslas, bet ne investicinis prioritetas e, mūsų supratimu. Ta aš jau bandžiau aiškinti vakar. Mes manome, kad tai nusiųstų neteisingą e, signalą. Turizmas be abejo tam tikrais atvejais gali būti labai svarbi investicinė kryptis, tačiau tai nėra mūsų investicinis tikslas kaip toks. Makro regioninė strategija, kaip ir pasakė Lambert Van Nistelrooy, būtent e, šitą nuostatą mes galėtume išsamei pasinaudoti. Būtent todėl apie jį ir kalbama ir mūsų pasiūlyme dėl teritorinio bendradarbiavimo. Be abejo, šią nuostatą galima dar būtų sustiprinti, tačiau tai, kas yra pasakyta pa, pa, pakeitime, iš esmės jau yra pasakyta ir pačiame tekste. Atokiausi regionai. Komisijos pasiūlyme dabartinėme pasiūlyme ir taip jau yra numatytas 350 procentų e, teritorijos plėtros fondo lėšų šiems regionams. Ypač po to, kai komisija pasirinks e, regionus ir nustatys aiškiai, kokie yra jų poreikiai. Ir e, tai yra labai svarbus tikslas komisijos supratimu. Toliau. IPA ir uh, INI e ryšys. Šiuo metu mes daug galvojame apie investicijų gražą Ir mes žinome, kad gyvendinant projektus su trečiosiomis šalimis investicijų graža būna gan ribota. Todėl mes rezervuotai vertiname šį pasiūlymą. Toliau, rodikliai. Tai yra iš esmės klausimas, kuris nuolatos iškyla įvairiuose pranešimuose. Komisijos supratimu labai svarbu yra užtikrinti, kad rodikliai būtų nustatyti ex ante, kadangi valstybės narės turi gan pakankamai anksti žinoti, kokie rodikliai bus naudojami. Nes uh, jie tuomet galės suvokti, kaip veiks stebėsinos sistema, jie galės parengti nuoseklę stebėsinos sistemą. Be to reikėtų taip pat suderinti rodiklius taikomų, taikomus įvairiems fondams, tam, kad komisija galėtų tinkamai e, rinkti visą ataskaitoms reikalingą informaciją apie fondus. Dėkuoju, pirmininkė. I call the reporter to continue. To... Aš paprašysiu pranešėjo užbaigti. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia erinomaisista ja Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už puikius komentarus. Aš pati norėčiau taip pat išsakyti porą mintių. Andželos kalbėjo apie supaprastinimą. Aš manau, kad komisijos pasiūlyme apie supaprastinimą yra kalbama, kai e, deriname ATC e programas, stebėsenos e, gebėsinas ir admini, gebėjimą, gebėjimus ir administracinius gebėjimus. Dėl 150 km diskutavome apie tai labai plačiai, klausimas labai sudėtingas, tačiau galiu priminti, kad komisijos pasiūlyme uh, yra palikta šiek tiek judėjimo laisvės. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad 150 km e, kaip riba yra nustatoma tik tai e, pasienio teritorijoms. Kai kalbame apie valstybių narių bendradarbiavimo programas, e, tolimos salų teritorijos gali pasinaudoti šio finansavimu. Ir Uh, užjūrio teritorijos reglamente yra aptartos labai gerai. Kai kalbame uh, apie bendradarbiavimą tarp valstybių narių, tai turime žinoti, kad 150 milijonų eurų yra skirta tam. 150 km yra e, riba programoms per sienas ir salų regionai nėra tokiu būdu išstumiami iš teritorinio bendradarbiavimo planų. Šiuo atveju Europos komisijos pasiūlymas yra tikrai pagrystas. E, dabar reaguosiu į pono Vlaseko komentarus dėl investicijų prioritetų. Visiškai su jumis sutinku. Pakeitimuose Aš e, stengiuosi atsižvelgti konkrečiai į e, transporto eismo per sienas e, kliūtis. Tikiuosi, kad mes galėsime geriau investuoti teritorinio bendradarbiavimo programuose šią, į šią sritį. Europos komisijos atstovas kalbėjo apie investicinius prioritetus. Aš, kaip jau sakiau savo ženginėje kalboje, tai dar kartą visi kartu peržiūrėsime kartu su Europos regionų plėtros fondo reglamentu, kad nebūtų dubliavimosi. Ponas Fanistelroj e, savo komentare kalbėjo apie horizontaliuosius tyrimus. Aš esu tikra, kad mes galime šią diskusiją tęsti dvi šalių pagrindų šiandien po pietų. E, ir pagalvosime, kaip tą reglamentą būtų galima geriau apsvarstyti, kaip reglamentą būtų galima šitą temą geriau apsvarstyti. Labai ačiū, norėčiau priminti, kad pakeitimo pateikimo terminas yra rytoj vakaras 18 valanda. Prašyčiau pakeitimus siūsti nedelsant. Dabar paprašysiu ponios Marijos Irigojen Peres, kad ji pristatytų savo pranešimą apie Europos socialinį fondą. Labai ačiū pirmininkė, kolegos. Jeigu aš teisingai suprantu, šis pranešimas jau dabar yra išverstas į daugelį kalbų, todėl detalių neapžvelginėsiu. Norėčiau tik e, atkreipti dėmesį į pakeitimus, kuriuos ketiname pateikti, tam, kad tekstas e, būtų geresnis. Taigi, pirmiausia, vienas pakeitimas yra pateiktas siekiant padidinti mažų ir vidutinių įmonių e, vaidmenį. Tai yra ekonomikos augimo vektorius. Pakeitime mes akcentuojame, kad bendradarbiavimas per sienas turėtų būti privalomas. Be to, reikalaujame, kad šis aspektas būtų propaguojamas per socialinės inovacijas ir prioritetinės ašis. Bus pateikta nemažai pakeitimų rodikliams, kad pabrėžtume faktą, jog visi duomenys privalo būti panaudojami, kad geriau suprastume atitinkamų veiksmų poveikį visuomeniai. Todėl norėtume papildyti turimą tekstą rodikliais atspindinčiais e, e, naudą gavusių žmonių skaičius. Taip pat turėtume įtraukti skaičius atspindinčius per kokį laiko tarpą e, šio fondo dėka žmonių gyvenimo Mm, sąlygos ar jų padėtis pagerėjo. Dėkuoju visiems kolegoms, nes jų pagalba man padėjo parengti pranešimus. E, kaip žinia, ketvirtadienį e, baigsime pristatyti šį dokumentą. Diskusija vyks 20-21 dienomis. Šį klausimą sprendžiame jau ketvirtą kartą, todėl aš dabar dar kartą mielai išklausyčiau jūsų komentarų. Ačiū. Ar kas nors norėtų kalbėti be pranešėjos? Ar kas be pranešėjos dar norėtų? EPP. Pranešėja pana Lukaševska. E, panie przewodniczący, ja myślę, że już tyle razy dyskutowaliśmy. Labai ačiū pirmininkė. Šis klausimas dabar jau daugybę kartų yra buvęs aptartas ir e, girdime, kiek e, pasiūlymų išsakyta. Viskas, ką esame anksčiau išgirdę į pranešimo pagrindinį tekstą, jau yra įrašyta. Manau, kad gerai, kad dabar kalbam apie mažas ir vidutinės įmonės, kurios yra ekonomikos kuriančios darbo vietas pagrindas. Bet trūko vieno dalyko. Aš savo ruoštų, kaip ir jūs minėjote, norėčiau paminėti, kad e, bendradarbiavimas per sienas tampa privalomu. Mano nuomonė, čia trūksta aiškių formuluočių apie bendradarbiavimą tarp valstybių per sienas arba tarp regionų. Mano nuomonė, tai yra būtina. Savo pakeitimuose jūs kalbate ir apie e, pagyvenusių žmonės. Aš ketinu teikti pakeitimą pati, kuris e, šį terminą išaiškins. Ketiname surinkti e, 50, su, vir, kaip čia parengti programą žmonėms vyresniems negu 50 metų, nes dėl darbo rinkos kaitos e, jie tampa be darbo ir e, jų kvalifikacija nebetitinka. Švietimo sistema turėtų būti sukurta, šio laikinės švietimo sistemos turėtų, būti, e, turėtų atspindėti darbo rinkos poreikis. Pakeitimas dėl kvalifikacijos kelimo ir profesinio lavinimo turėtų būti įrašytas, kadangi tai aktualu ir jauniems žmonėms, kurie susidurė su sunkumais ieškodami darbo. Kai kurių partnerių dalyvavimas yra labai svarbus. E, vietos ir regionų valdžio galėtų pasinaudoti Europos e, socialinių fondų. Ir aš čia norėčiau pateikti keletą nuostatų dėl supaprastinimo procedūrų atrenkant partnerius ir kuriant sistemas, kurios būtų paprastesnės. Tai tin aktualu nevyriausybinėms organizacijoms. Lyčių lygybė. Mes šią temą jau daugybę metų šnekame, bet e, bendrai jokio poveikio nejaučiame. E, vyrų ir moterų atlyginimų skirtumų mažinimas reikalauja atskirų pakeitimų. Ir aš ketinu įrašyti E, šiek tiek e, pastraipų, kurios būtų iškesnės. Bet bendrai aš sveikinu dokumento rengėją ir aš tikiuosi, kad e, šio pranešimo ir reglamento galutinis variantas prisidės prie kokybiško E, kokybiškų darbo vietų kūrimo ir paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš noriu padėkoti pranešėjui dar kartą ir išreikšti vilti, kad e, pakeitimai, kurių bus pateikta nemažai, e, šį pranešimą padarys dar geresnį. Dank, Frau Lukaczewska. Das Wort hat jetzt Frau Schröter. Pone Lukaševska, pone Šrioterė. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Ir todėl pakeitimų svarstymas tikriausiai vyks daug sklandžių. sklandžių. Žinoma, pakeitimai liečia tam tikrus turinio uh, klausimus, taip pat kyla klausimas, kas yra regionų kompetencija ir kas nėra regionų kompetencija. Aš manau, kad regionų kompetencija patenkia tokią situaciją, kai tam tikrame regione uždaroma įmonė, įmonės darbuotojai tampa e, be darbiais. Ir tokios situacijos poveikis regionui yra didžiulis ir, žinoma, tai yra regionų kompetencija. Beje, ne visuose pakeitimuose nėra nurodomas žodis regionis. Ir tikrai tai nebūtina tai daryti. Jei perimame vieną dalį, reikia perimti ir kitą dalį, negalima ištraukti tam tikras ištraukas. Taigi vėlgi mano minėta situacija, įmonė sustabdo savo veiklą, persikelia į kitą regioną, darbuotojai atleidžiami ir, žinoma, galima taikyti darbo rinkos priemonės. Mums reikėtų atidžiau pasvarstyti dėl kompetencijos, dėl leistinumo kaip elgtis tokioje situacijoje. Kitas klausimas, būtent koncentracijos klausimas, tai struktūrinis klausimas. Dėl šio klausimo taip pat e, vyko diskusijos, pranešė, paminėjo pakeitimus, aš taip pat pateikiau pakeitimus ir manau, kad čia reikėtų elgtis taip pat kaip ir regionės plėtros fondo atveju, kad reikėtų koncentruotis į e, temas, į tematinės rytis ir Ir iš esmės aš perėmiau formuluotę iš dokumento dėl regioninės plėtros fondo ir pritaikiau socialiniam fondui ir manau, kad reikėtų koncentruotis taip pat kaip ir regionės plėtros srityje. Ir reikėtų dirbant išlaikyti paralelės su regionės plėtros rytimi. Na ir paskutinis klausimas. Būtent dėl priedų, dėl rodiklių šis klausimas nėra paprastas todėl, kad komisijos pozicija yra ganėtinai atsargi ir tikrai nenuosekli. Ir numatydama rodiklius elgėsi skirtingai, mes suvienodinome e, šių rodiklių nustatymą. Pavyzdžiui, dėl lygių galimybių užtikrinimo įmonėse. Ir yra iš tiesų situacijų, kai įmonės teigėja moteris yra kitoje situacijoje nei kad įmonės teigėjas vyras. Ir čia nurodant asmenį reikėtų atkreipti dėmesį į lytį. Ir manau, kad šios praktikos reikėtų laikytis visame dokumente, tam, kad būtų išlaikytas nuseklumas. Kitas svarbus punktas, kuris svarbus dėl penkto straipsnio, kuris yra taip pat svarbus dėl bendrojo, bendro reglamento kontekste, Ir čia paaiškėjo, kad bent jau mano manimu, kad komisija padarė tam tikrų netikslumų ir buvo pateikta tokia mintis, kad naudojamos įvairios SF formos ir partneriams taikomas specialus finansavimas. Mes siūlome kad būtų įtrauktas taip pat 11 tematinis tikslas. Ir kad šis klausimas būtų apsvarstęs su įvairiomis regioninėmis institucijomis ir būtent, kad būtų siūlomos dvi e, galimybės, kadangi tradicijos yra skirtingos, kiekvienas galėtų pasirinkti savo tinkamą metodą e, dėl partnerių finansavimo. Kadangi ES yra labai įvairialypė, todėl ir čia reikėtų išlaikyti e, metodų įvairovę. Būtent, kad kiekviena valstybė galėtų pasirinkti savo labiausiai tinkamą metodą iš trijų pasiūlytojų. Ir čia tikrai nėra dubliavimasis, mes tiesiog kuriame reglamentą, kuris taikomas visiems, tačiau atsižvelgiant į nacionalinius ypatumus. Dėl pakeitimų. Na, aš nesu tikra, bet dabar jau apsisprendžiau, kad pateiksiu taip pat pakeitimą ir tikiuosi tolesnio gero bendradarbiavimo su pranešėja. Ačiū. Na, dann freuen wir uns auch auf Ihre Änderungsanträge, Frau Schröter. Ähm, das Wort hat. Taigi, dėkoju. Pone Ernst, žodis. Ir yra salė. Netrodo, ne? Tuomet suteiksiu žodį pranešėjai. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų pastabas ir jų pasiūlymus. Ir ypač dėkoju šešėlinių pranešėjų, šešėliniais pranešėjams už jų pasiūlymus. Jie iš tikrųjų labai prisidėjo prie to, kad šis dokumentas būtų patobulintas. Tai būtų labai svarbu krizės aplinkybėmis. Bendradarbiavimas tarp sienas yra dalykas, kurį turime būtinai plėtoti. Ir ši priemonė turėtų būti kuo veiksmingesnė. Be abejo, turime padėti tiems, kas prarado galimybės dirbti, mokytis, kelti savo kvalifikaciją. Gyvenimo aprašymų tobulinimas ir atnauinimas. Tai yra sritis, kuriuose mes realiai galime padėti žmonėms. Kągi dar galima būtų pasakyti? Manau, kad labai svarbu būtų taip pat pabrėžti, jog e, kai kurie pakeitimai pateikia mintis, kurios yra kiek drąsesnės nei mano pasiūlymai. Tačiau reikėtų paklausti sekretoriato, ar šie pakeitimai atitinka mūsų komiteto įgaliojimus. Teminiai prioritetai. Mes jau kalbėjome apie tai, kokios sritis turėtų būti prioritetinės, kai skirtumas yra investicijos. Kaip aš jau minėjau, anksčiau svarbu yra patobulinti pranešimą, nekenčiant jo esmės. Svarbu yra atnaujinti rodiklius, remintis kuriais mes vertiname situaciją, tam, kad mes realiai galėtume suvokti, kaip veikia darbo rinka. Mums reikia aiškesnių rodiklių. Ir jei tokius turėsime, tuomet mūsų darbas bus kur kas veiksmingesnis. Norėčiau pabrėžti, kad mes kartu sutelkę jėgas dirbome tam, kad šis dokumentas iš tikrųjų padėtų mums įveikti dabartinę krizę. Dėkuoju. Äh, Dėkuoju äh, už baigiamasias pastabas. Dabar žodis tiksiu komisijos atstovai. Deja, turime nedaug laiko, galbūt galėtumėt pasakyti per trumpą laiką. Much, like... Dėkuoju, ponė Pirmininkė. Aš norėčiau iš karto pasakyti, kad komisija yra pasirengusi toliau aptarti jūsų pateiktus pasiūlymus. Mes pažymėjome kelis įdomius pasiūlymus ir komisija uh, jiems pritarė ir dėkojame jums už tai, kad jūs parėmėte daugybę mūsų pirminio pasiūlymo aspektų. Manau, kad mes iš esmės visi sutarėme, jog rezultatai ir veiksmingumas štai kas yra svarbiausia. Manau, kad prireikus e, rodiklius galima būtų peržiūrėti tai tam, kad galima būtų kuo geriau įvertinti pasiektą rezultatą kurį duoda tie veiksmai, kurie finansuojami iš Europos socialinio fondo. Dar kartą nekartosiu, kodėl mes norime kalbėti apie investicinius prioritetus ir kai kalbame apie lėšų telkimą į temas. Aš žinau, kad pranešėjai labiau tinka lėšų telkimas pagal temas, nei investiciniai prioritetai, bet mes turime savo argumentų. Mes taip pat manome, kad labai svarbu šį procesą tai yra į e, socialinio fondo lėšų gyventinimą įtraukti visus socialinius partnerius, valstybinės, nevalstybinės e, įstaigas. Ir manau, kad Europos Sąjungos ir Europos komisija e, sutarė šiuo klausimu. Ir dar kartą noriu visus patikinti, kad prireikus mes visuomet esame pasirengę su jumis šį pasiūlymą aptarti ir šiandien, ir rytoj. Kai kurie pasiūlymai yra gan sudėtingi ir todėl mes suprantame, kad e, juos reikia dar tobulinti tam, kad e, šį pasiūlymą galima būtų realiai po to įgyvendinti. Nes daug kas iš komisijos komiteto norių kalbėjo, tai kad e, tinkamas šio dokumentų gyvendinimas yra svarbiausias mūsų tikslas. Dėkuoju. Dėkuoju už tokias konkrečias pastabas. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad pakeitimų data yra 31 gegužės 18 valanda. Taigi lauksime pakeitimų iki nurodyto laiko. Perkime prie kito darbo tvarkės punkto dėl makroregioninių strategijų raidos. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Alfonzi pranešėjui. Prezident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes jau turime makroregioninių strategijų, tai yra Baltijos jūros strategija, kuri buvo pradėta 2009 metais. Ir nuo to laiko komisija išaiškė norą plėtoti šį naują bendradarbiavimo būdą. Tai dabar yra rengiamas projektas taip pat ir Dunojaus baseinui. Ir e, iš esmės, kad regionų bendarbiavimas atveria naują matmenį sanglaudos politikoje. Taigi ateityje mes žinome, kad komisija ketina pateikti savo pasiūlymus dėl teritorinio bendradarbiavimo, jį nori jį sustiprinti, pirmiausia, plėtodama makroregioninį bendradarbiavimą. Jau yra rengiami keli projektai, komisija atlieka koordinatoriaus vaidmenį ir svarbu dabar yra surasti tinkamus kriterijus ir matuojamus rodiklius. Be to pranešime e, kalbame apie tai, kad mums reikia plėtoti makroregioninį požiūrį, plėtoti teritorinį e, bendradarbiavimą. Mes manome, kad teritorinio bendradarbiavimo projektai būtų naudingi e, visiems ir makroregioniniai projektai naudingi toms bendruomenėms, kurias vienyje bendra teritorija ir bendras gyvenimas. Ir, tai, ir Bet, bet to galima būtų pasinaudoti transporto politikos ir integruotos jūros politikos kai kuriais aspektais. Ši makroregioninė, ši makroregioninė politika turėtų būti be abejo gyvendinama vietoje, nacionalinių regioninių lygmenių ir taip pat mes raginame suteikti tinkamą matmenį gyvenant šią strategiją kaiminystės politikai. Aš jau sakiau, kad makroregioninę politiką reikia stiprinti ir jums yra žinoma, kad Europos parlamentas pritarė tam, kad būtų teikiama techninė pagalba Baltijos jūros regionui ir tai buvo labai svarbu. Ir mes manome, kad tą pat reikia padaryti Dunojus regionui, nes labai svarbu yra turėti bendrus tikslus, bendrus prioritetus ir labai aiškiai žinoti, kokios lėšos bus skirtos. Busimoji mikroregioninio bendradarbiavimo strategija turėtų būti e, vertinama platesnėme kontekste, atsižvelgiant į visus kitus mūsų pateiktus pasiūlymus. E, yra planuojami keturi makroregioniniai e, projektai. Ir tam, kad jie būtų gyvendinami, visiškai nereikės ieškoti papildomų lėšų, papildomų institucijų ar papildomų, ar papildomų kokiu nors išteklių mes tiesiog turėsime skirti techninį, e, techninius asignavimus, jei taigi galim pasakyti. Bet o šiame pranešime kalbam ir apie tai, kad Viduržymė jūros regionas yra labai svarbus visoje Europoje, tai yra labai senas regionas. Ir labai svarbu yra pasakyti, kad makro regioninis požiūris leis mums šiame, šioje erdvėje uh, mums padėti žmonėms e, vaduotis iš ekonominės krizės ir taip pat e, atitiks mūsų kaimynų e, lūkesčius. Ši viduržymio jūros regiono erdvė yra labai, yra labai, turi daug bendro. Mes gaminame, auginame tos pačius žemės ūkio produktus, mes turime mes galime kartu naudotis e, vėjo ir saulės energijų, plėtoti turizmą, susidurėme su tą pačią e, gamtinių nelaimių riziką. Taigi e, šiame viduržymio jūros regione, kuris yra labai didelis, jau yra gyvendinami keli makroregioniniai projektai, kurie pasiteisina, tai yra vėjo energijos naudojimo projektai juos reikėtų stiprinti. Taigi siūloma štai kas komisija turėtų paremti šios projektus Viržmio jūros regione ir makroregioninio bendradarbiavimo strategija turėtų leisti visiems subjektams Viržmio jūros regione turėti aiškę strukt, bendradarbiavimo struktūrą, kurie, remtis, kurie galima būtų bendradarbiauti su mūsų kaimynais ir uh, Be to, strategija, strategija pakeltų teritorinį bendradarbiavimą į politinį lygmenį. Ir e, e, taip pat taryba turėtų kuo skubiau patvirtinti jau gyvenimus projektus, ypač vėjo energijos naudojimo projektus. Svarbu yra nepamiršti ir įvairių viduržmiriaus regiono dalių. Nepamirškime, kad mes norime visi kartu darniai ir tvariai gyventi viduržmiriaus e, baseine. Mes galime pasinaudoti įmanomis e, šalių ir valių sektorių sinergijomis atsižvelgiant į uh, į tarptautinių ir e, regioninių organizacijų prioritetus, ypač žiūrint į Viduržymio jūros šalių e, e, organizaciją. Ir aš džiaugiuosi, kad Viduržymio jūros regione yra sėkmingai bendradarbiaujama, apie tai kalbam taip pat yra pranešime. Ir per kitą semestrą Viduržymio jūros organizacija pirmininkaus Kipras ir aš tikiuosi, kad Kipro tarp Kipro pirmininkavimo prioritetų taip pat atsiras ir bendradarbiavimo skatinimas. Dėkoju pranešėjai. Žiūriu, ar yra kitas kalbėtojas, Mazdoč. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Pone pirmininkė, mėly kolegos, Visų pirma, norėčiau pasveikinti pono Alfonzi pranešimo projektą ir jei leistumėt, norėčiau išsakyti keletą konkretesnių komentarų apie šį pranešimą. Visų pirma, pritariu pranešėjo nuomoniai, kad e, makro regioninė strategija, pavyzdžiui, Dunojus strategija, yra labai svarbus e, sanglūdo strategijos elementas. Tos strategijos pradėjo naują sanglaudos politikos dešimtmečius užsitęsios istorijos puslapį Europos Sąjungoje. Aš pritariu jam reikia gero, sveiko, o ne biurokratinio Baltijos jūros strategijos įvertinimo. Reikia šios strategijos rezultatų ir be bejonės e, turėtume labiau sutelkti pastangas. Dunojaus e, strategijos atveju turime įgyvendinti numatytus tikslus. Ir aš įsivaizduoju, kad nevėluodami turėtume įvertinti ir Dunojų strategijos efektyvumą. Trečias dalykas. Kalbame šią svarbę temą jau trečią ir ketvirtą kartą. Išsakyta labai svarbių minčių apie e, ateities makro regioninę strategiją, apie tai, kaip e, tos strategijos e, gali būti geriau įgyvendintos. Manau, kad yra skirtingų, iš dalies tarpusavėje prieštaraujančių metodų, ypač kai kalbame apie jų rezultatus. O dėl Baltijos jūros strategijos arba Dunojaus strategijos galėčiau pasakyti, kad jos e, turėjo ypatingą vertę, nes e, jose galėjo dalyvauti daug valstybių, daug suinteresuotų pusių, organizacijų, nevyriausybinio organizacijų. Ir todėl buvo sukurta tam tikra struktūra, kuri nebesinaudoja tarp vyriausybinių metodų, bet e, greičiau pasitelkia uh, daugelio valstybių valdymo metodų. Todėl e, buvo sukurti labai konkretus, visiškai aiškus politiniai sprendimai. Akivaizdu, kad jeigu sukūrėme kriterijų sąrašą ir palyginame e, savo projektus su mm, anksčiau vykdytais projektais, kai nebuvo tokių kriterijų, e, ir strategijos buvo sukūriamos politiniais sprendimais, tai e, rezultatą gauname priešingą. Sprendimai tarsi tarpusavį prieštarauja. Makroregioninių strategijų e, planas ir žemėlapis, manau, yra visai e, įdomus pasiūlymas. Komisija jį pateikė. Jeigu tokio žemėlapio neturėsime, jeigu ankstesnės strategijos nebus įvertintos, tai e, bus gana sudėtinga įsivaizduoti busimasias strategijas. Be abejo, viduržėmio jūros strategijos e, pasiūlymą aš remiu. Kalbame apie tris ar keturias skirtingas makroekonominės strategijas. Ir aš manau, kad e, šią kakofoniją reikėtų išsklaidyti. Turėtume aiškiau išvelgti, kokia yra padėtis ir parengti bendrą poziciją. Manau, kad turime aiškiai pasakyti, kokiais metodais turime vadovautis. Ir galiausiai dėl artėjančio e, septyniarių metų biudžeto laikotarpio. Europos komisija išplėšė biudžetą teritoriniam bendradarbiavimui. Taigi, Dabar e, jis bus padidintas ne 2,5, o 3,5 procento. Ir manau, kad yra labai svarbu įvertinti, kaip skirtingi ištekliai gali būti panaudoti ir gerai e, pritaikyti įgyvendinant makroregioninių strategijų sukurtasias programas ir programas, kurios dar bus sukurtos ateityje. Tai duoda papildomą vertę ir tai e, tarnauja teritoriniam bendradarbiavimui. Dar kartą džiaugiuosi, kad toks pranešimas yra rengiamas ir be abejo, nes aš pateiksiu pakeitimų, kad e, jis būtų visiškai išbaigtas. E tai tiek FP, dabar SD, Los Andželis kalbės šis frakcijos vardu paprašyčiau visų būsimų kalbėtojų e, stengtis sakyti pastabas kuo trumpiau, kadangi mes iš tiesų turime dar nemažai pranešimų programoje. Eh, Dėkoju, pirmininkė. E, mano kolega Korona negalėjo atvykti ir aš norėčiau pertikti jos mintis, beje, negalėjo atvykti dėl žemės drebėjimo, kuris įvyko Šiaurės Italijoje. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už šį pranešimą, kuriame atsižvelgiama į daugelį aspektų, dėl kurių vyko diskusijos pastaraisiais mėnesiais. Makro regionė strategija iš tiesų davė pridėtinę vertę, taigi pasirinktą kelią turime tęsti. Mes pagėdautume, kad taryba ir komisija toliau siūlytų strategijas. Na, šių strategijų požymis yra tam tikras geografinis apribojimas, tačiau svarbu nepamiršti funkcionalumo. Svarbu kurti tokią regionų politiką, kuria būtų atsižvelgiama į kuo daugiau iššūkių ir kuri būti, būtų patraukli. Manau, kad svarbu taip pat būtų sukurti vakarų e, pakrantės viduržėmio jūros strategija, taip pat Adrijos jūros strategija. Iki šiol reikia parengti tokią strategiją, kurios poveikį patirtų taip pat ir pačios žemiausios e, grandis. Tokia strategija suteikia galimybę miestams ir savivaldoms vietams bendradarbiauti, teikti pagalbą ir bendradarbiauti, sprendžiant bendrus visam regionui svarbius klausimus. Dėl pakeitimų Norėčiau atkreipti dėmesį tai, ką mes jau pateikėme dėl Adrijos jūros strategijos. Ir manau, kad vakarų viduramžiai jūros strategijai šie klausimai taip pat svarbus. Kitas kalbėtojas liberalų frakcijos vardu lygis. Dėkuoju, pirmininkė. Aš kaip šešėlinis pranešėjas Aldė frakcijos norėčiau mm, padėkoti pranešėjai už šį pranešimą dėl makro regionų strategijos. Manau, kad pranešimas geras, pasirinkta pozicija teisinga, kolega iš tiesų nuveikė nemažai Jis šią temą nagrinėjo tikrai labai kruopšiai, tema specifinė. Na, nenorėčiau e, vėl nagrinėti tų bendrų klausimų, apie kuriuos kalbėjau prieš tai, kalbėjusiai kolegos viduramžymio jūros regionas iš tiesų yra didelis ir jame nemažai skirtumų. Ir kadangi šis regionas toks dilis ir skirtingas, pranešėjas jį skirsto į tris regionus - į rytų, vakarų ir Adrios jūros regioną. Adrios regionas jau yra ganėtinai aiškiai apibrieštas, tačiau manau, kad reikėtų šitą pridurti. Reikėtų įtraukti taip pat ir salų e, regioną. Čia įvairovė taip pat didelė. ši politika galėtų pasinaudoti taip pat salos, kurios nepriklauso viduramžėmio jūros regionui. Komisija kol kas neapibrėžė salų regiono kaip tokio ir jį neatsižvelgia dėl neiškių priežasčių. Žinoma, vyko apklausos tarp salų gyventojų ir tikriausiai apibrėžiant salas nereikėtų atsižvelgti į bendrą vidaus produktą, tačiau salų struktūra turi tam tikrų trūkumų. Pirmiausia, tai susijęs izoliuota salų padėtimi ir todėl joms būtina pagalba vykdant sanklodas politiką. Ir jei mes būtent čia netaikysime sanglaudos politikos, neatsižvelgdami į tai, kad salose brangesnis benzinas, kad sunkesnis tiekimas, blogesnė infrastruktūra, mes nepakankamai atsižvelgsime į izoliuotą salų situaciją. Todėl siūlyčiau salas įtraukti specialių skyriumi. Žinoma, bus pateikti pakeitimai taip pat ir dėl transporto atsinaujinančios energijos e, klausimais. Manau, kad būtent čia visoms rytims reikėtų numatyti strateginių veiksmų planą, biudžeto eilutę. kuri būtų skirta makro regionų e, paramai. Ir tai reikėtų traukti sanglaudos politikos sritį. Dėkoju. Na, kito kalbėtojo taip pat nėra salėje. Taigi teskime. Kalbėtojų sąraše Taigi norėčiau dar kartą priminti neviršinti minutės, pusantros minutės laiko, kadangi laikas ribotas, dabar ponia Lukaševska žodis. Ja, gratuluoju panu. Labai ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešėją. E, jis e, dirba puikiai. Aš e, remiu ir pasiūlymą steigti makroregionės strategijas. Mano nuomonė, jos bus labai naudingos atneš labai daug papildomos vertės Europai. Tai leis e, e, įgyvendinti eilę naujų iniciatyvų ir išspręsti daug e, problemų egzistuojančių per sienas, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos srities problemas, švietimo, darbo vietų kūrimo problemas. Taigi, kai kalbame apie judėjimą E, visuomenėje, kuris atneša e, naudos, kai žmonės nori bendradarbiauti, turime ieškoti e, mechanizmo makroregionams įsteigti. Aš sveikinu pasiūlymą parengti Europos makroregionų žemėlapį. Tikiuosi, kad jis bus privalomas, o ne neprivalomas, kaip kad sakoma pranešime. Aš taip pat tikiuosi, kad šis pranešimas leis sukurti naujų makroregionų ir dabar turiu galvoje e, savo e, kraštą, Karpatų kalnus. Makroregionas e, ten jau e, dabar e, labai sėkmingai funkcionuoja ir tikimės, kad e, Jis suteiks galimybę geriau naudoti fondus e, pagal Europos teritorinį bendradarbiavimą. Aš be abejonės savo pakeitimų neteiksiu, bet tikiuosi, kad mes sugebėsime sustiprinti šią sanglaudos politikos šaką. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Dėkoju, kolega. Dabar žodis pana Lamberto Vesloje. Ačiū pirmininkė. Aš šį pranešimą vertinu labai palankiai. Du komentarus galėčiau išsakyti. Grįžkime prie visako pradžios, kai eh, skelbėme nuomonę dėl teritorinio bendradarbiavimo pagal trečiąjį tikslą, jau tada, jau pačioje pradžioje apibrėžėme, kaip e, tokie, tokia politika turėtų būti gyvendinta teisiniu požiūriu. Manau, kad čia reikėtų labai aiškiai pasakyti, tas klausimas svarbus, nes e, paminimas e, techninės pagalbos projektas. Jis išplaukia iš užsienio reikalų politikos. Viskas gerai, bet pažvelgime į teorinio bendradarbiavimą ir suprasme, kad e, jį turime svarsyti pagal savo kompetenciją, o ne užsienio reikalų komiteto kompetenciją. E, čia egzistuoja trys e, tokie prieštaravimai, apie kuriuos mes atrodo pamiršome. Nėra struktūrinių pinigų, nėra naujų struktūrų, Ir viskas turi būti aiškiai surašyta šioje politikoje. Aiškiai um, turime matyti naujas galimybės. Kitaip mes nesukursime jokių realistinių lūkesčių. Iš tiesų galima nuveikti labai daug, naudojant teritorinį bendradarbiavimą ir jo priemonės, biudžetas taip pat didinimas. Galima įtraukti ir regionų fondą į šį procesą. Finansavimas yra, resursai egzistuoja, reikia tik juos panaudoti. Turime apsimti mums tenkančią atsakomybę. Turiu klausimą, gal jūs galėsit į man atsakyti. Makro regionų žemėlapis. Ar čia bus e, toks projektas, kuriame atsispindės visi regionai? Ar bus surašyti visi, kas nori, kas nenori? E, ką reiškia toks planuojamas, projektuojamas žemėlapis? Ar ši yra realistinė idėja? Aš e, gana mm, pasimetęs jaučiuosi šiuo atveju. Nelabai suprantu, kas čia surašyta. Yra žmonių, kurie kalba apie Šiaurės jūros makroregioną. Aš tokio dalyko nenoriu. Ar, ar toks žemėlapis apskritai reikalingas, man čia nebeaišku. Žinoma, aš su pono Alfonsu noriu, kad visą tai sutvarkytume, bet reikėtų paprasčiau viską vertinti. Kai sutelkėte dėmesį į viduržėmio jūrą, tai tikrai naudinga yra viskas, kas užsta pranešime. Dėkoju, dėja turiu kalbėjimo laiką sutrumpinti į pusantros minutės, kadangi kitaip mums nepavyks įveikti darbo tvarkės. Taigi žodį suteikiu kolegai Matsonį. Prašom pusantros minutės. E ehm, Na, aš pasistengsiu tilpti į pusantros minutės. Manau, kad pranešimas geras, jam pritariu. Tema šiandien intin aktuali. Šiandieną kalbame apie viduržėmio makroregioninę strategiją. Politinė situacija iš tiesų e, jautri. Makro regioninės strategijos tai modelis, kuris leidžia naudoti jau dabar egzistuojančius instrumentus. Ir manau, kad šiam modeliu sanglaudos politikoje turėtų būti suteiktas prioritetas – Kadangi naudojama įvairius instrumentus, reikėtų numatyti konkrečius prioritetus. Tai naujoviškas elementas, jei nesimsime naujovių, tai tiesiog nepasistumėsime pirmin. Taigi, atsižvelgdami į tai, ką mes jau turime e, dėl Adrijos jūros regiono. Aš manau, kad šis skirstimas į tris skirtingus poregionius yra kelia problemų. Nereikėtų per smulkiai susiskaldytų. Žinoma, Adrijos jūros regionas galbūt taip, tačiau mums reikia bendros makroregioninės strategijos skirtos viduramžio jūros regionui ir jai teikti prioritetą. Ačiū. Dėkoju, puikiai tilpote į skirtą laiką. Brevemente agradecer al señor Alfonsi el trabajo que. Taigi trumpai, pana Pérez, norėčiau padėkoti pranešėjui Alfonsi už puikų pranešimą. Na, Man svarbu keturi punktai, kurių neminėjo. Nėra aiškios nuorodos į makroregionių strategijų sinergiją, taip pat multilevel governance ir glaudesnis regionių ir vietos, valdžių, vietos valdžios institucijų e, dalyvavimas, taip pat pilietinių organizacijų. Trečias punktas - mums reikia tvaraus turizmo plėtros, būtina saugoti rūšių įvairovę. Ketvirtas punktas - būtent miesto dimencija. Reikia naudoti naujoviškus energijos šaltinius atsinaujinančius energijos šaltinius išlaik pusęsvyrą ir čia man labai svarbi uostų struktūra. Dėkuoju. Dėkuoju už pastabas ir paskutinė kalbėtojas. Pone Feragut, norėčiau pritarti pranešimui, pano Alfonsi pranešimui, keletas pastabų. Ši makro regionė strategija turi turėti pridėtinę vertę ir būtent reikia sutelkti į tas temas, į tas sritis, kurios padėtų viduržėmio jūros regiono plėtrai padėtų kovoti su iššūkiais, kaip klimato kaita, padėtų užtikrinti patikimą energijos tiekimą ir išspręstų, padėtų spręsti kitas e, problemas, pavyzdžiui, imigracijos. Taip pat reikėtų užtikrinti paromą e, salų regionams viduriniojų laikotarpių, su kokiamis problemomis susiduria salos, tai pirmiausia pasiekiamumas, tai yra transporto sistema, e, transportas. E, viduramžio jūros regionas iš tiesų yra labai patrauklus turistinis e, tikslas, todėl transportui tenka labai didelis vaidmuo. Dėkoju. Suteiksiu žodį komisijos atstovui. Pone Nilsson. No. E, Gracias, presidente. Agradecemos el informe del señor Alfonsi y tanto los comentarios. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui Alfonsi už pranešimą. Taip pat dėkoju kitiems parlamento nariams. Norėčiau sakyti pateiktus klausimus dėl makro regionų žemėlapio. Kaip tai atrodys? Jei reikės, mes tokį parengsime vyriausybės regionų institucijos, vietos institucijos bus įtrauktas į šį procesą. Turiu pasakyti, kad jūsų pateikti pasiūlymai iš ties yra įdomus. Negalima pamiršti, viduržėmio jūros regionas yra labai didelis. Ir Alfonsi pasiūlytas suskirstimas, mano manimu, yra tikrai įdomus. Yra įvairių strategijų makroregionė strategija, jūrų regiono strategija. Makro visa tai bus įtraukta į naują programavimo laikotarpį iki 2014 metų, o sanglodos programos turi atsižvelgti šias strategijas. Dėkoju. Taigi, baigiamai žodis teiksiu ponui Alfonsi ir baigsime diskusiją šitama. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir dėkuoju visiems, kas uh, manau, parėmė ir kas išreiškė susidomėjimą šių dokumentų. Aš nenoriu dabar komentuoti kiekvieno pasisakymo. Aš manau, kad mes visi suprantame, kad Europos parlamentas nori pasakyti savo nuomonę dėl makro regioninės strategijos, kadangi ši strategija gali šiek tiek suteikti postumį teritoriniam bendradarbiavimui. Ponui Van Nistelrooy norėčiau pasakyti, kad e, šiame pranešime aš noriu tiesiog pasakyti, kad Europos parlamentas mano, kad makro regioninio bendradarbiavimo strategijai nereikės nei naujų finansinių, nei institucinių išteklių, bet e, mes manome, kad e, tokiai pagalba reikia galima bus skirti tik tai signavimus skirtus techniniai pagalbai. Taigi mes stengiamės labai aiškiai išdėstyti savo poziciją ir komisijai norėčiau pasakyti dėl to žemėlapio, kad e, kai yra e, praminamas takas ir e, kai mes žinome, kad makroregioninių bendradarbiavimo strategijos gali būti pasitikti pasiteisinti ir būtina jomis pasinaudoti visoje Europos Sąjungoje. Ir uh, Dabar dėja mes e, negalime. Mes ne, nežinome iš tikrųjų, kaip vyks šis bendradarbiavimas ir todėl Europos komisija turėtų uh, aiškiai imtis koordinatoriaus vaidmens. Ir makroregioninė strategija turėtų sustiprinti ir tarp regioninį bendradarbiavimą, teritorinį bendradarbiavimą, išteikti jam daugiau nuoseklių, nuoseklumo. Kadangi šie uh, E, mes kalbame bendruomenės, kurios susiduria su vienodais iššūkiais. Ir komisija gali iš tikrųjų padėti įvairiems sektoriams ir bendruomenėms iš tikrųjų sutelkti savo jėgas ir žengti į priekį. Ir aš manau, kad e, galima kalbėti ir apie salas, apie tai buvo jau kalbama kitame pranešime. Ir mes žinome, kad salos yra labai svarbios Dušime jūros regione. Ir aš tikiuosi, kad šis pranešimas bus naudingas. Aš tengiuosi atsižvelgti į visus įmanomus regionus, visus interesuotus subjektus ir pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume ieškoti būdų žengti į priekį. Viduržymė jūros regione ypatingai reikalingas koordinavimas ir todėl mums reikia pozityvių projektų, kurie leistų mums judėti į priekį. Dėkuoju. Dėkuoju už baigiamasias pastabas. Taigi pakeitimus pateikite, prašome, iki pirmos Liepos, ne, birželio, atsiprašau. Dabar pereikime prie bendrosios žuvininkystės politikos. Čia svarstysime nuomonę. Uh, Nuomonę parengė ponas Omažė. Jūs ištariau teisingai, prašom jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. E, šiai bendrosios žunigystės politikos svarbiai reformai mūsų komitetas rengia nuomonę. Todėl aš e, esu priversta stebėti, kokios yra siūlymos priemonės ir ar jos atitinka uh, mūsų komiteto nuomonę regionų politikos e, tikslus. Taip pat aš e, stebiu, kad e, ultraferiferiniai regionai nenukentėtų nuo šios reformos. Kaip žinote, ultraferiferiniai regionai vadovaujasi pasaulio jūrų konvenciją ir mes turime užtikrinti, kad tie regionai nebūtų pamiršti ar apleisti. Pirmiausia, globaliajame kontekste manau, kad e, bendroji BŽP reforma e, garantuos geresnį žuvų išteklių valdymą, laivyno įvairovę, e, žuvų išteklių apsaugą kiekvienoje valstybėje ir kiekvienoje žvejybo zonoje. Aš e, ir pats patikiu labai daug pakeitimų, kurie būtent į tai orientuoti. Todėl aš manau, yra būtina užtikrinti ir garantuoti, kad visi ES pakrančių regionai e, turės tvarę žvejybą ateityje, e, vidutinės trukmės ypač laikotarpiu. Ir aš pritariu pateiktajam pasiūlymui. Uh, E, kai sakoma, kad 2013-2020 metais turėtų būti numatytas papildomos žvejybos kiekis. E, būtina reforma buvo, nes tai leistų atkurti žuvininkisis išteklius jūros ir vandeninuose. Tai yra vienas iš svarbiausių uždavinių ir aš e, norėčiau konkrečius pasiūlymus jums pristatyti per savo pakeitimus. Aš pabrėžiu, kokį poveikį tai turės ir žvėjams, ir regionams. E, štai jeigu šios pastangos nebus įgyvendintos, tai e, žuvininkystės ir šios sektoriaus e, ūkio ateitis bus, mm, su, jai iškils grėsmė. Todėl aš pristatydamas šį pranešimą Noriu tik pakartoti, kad žuvininkystės verslas dabar išgyvena pasikeitimus. Maždaug 300 e, tūkstančių darbo vietų yra sukurta e, per visą ES šiame sektoriuje. Ir jeigu šis sektorius nukentėtų, tai e, sukeltume daug grėsmės visų regionų ekonominiai situacijai. <clears throat> Be to e, turime galvoti apie žuvininkysės išteklių atkūrimą ir išsaugojimą, įvertinant e, e, žmogaus ūkio ir socialinės poreikius. Mūsų tikslas garantuoti ilgesnėje perspektyvoje deramas įplaukas žvėjams. Tai turės Tai jų, jų įplaukos e, e, gali nukentėti dėl e, valdžios vykdytos neteisingos politikos, neteisingų sprendimų ir būtų labai neteisinga, jeigu žvėjai vykdant reformą turėtų mokėti didžiausią kainą. Todėl mes turėtume vykdydami reformą nepakengti žvėjams ir nesutrukdyti atitinkamų regionų ekonominiai raidai. E, turiu galvoje tuos regionus, dalyv, e, kuriuose žvejyba ir įvykdoma e, labai aktyviai ir jie yra susijęs su akvakultūra taip pat. Mes turime sukurti gerą kompensavimo ir subsidijavimo žvejybos sektorių mechanizmą, kad iškirstume kelią ekonominiams ir socialiniams negeriems padariniams. Be to, turime geriau įvertinti priemonės, kurios yra įmamos ekosistemų apsaugai. Mm, pateikėme pasiūlymų dėl išteklių atkūrimo ir e, išteklių tvaraus valdymo. E, taip pat aš norėčiau pasiūlyti pakeitimą, kuriame primenu, kad ES yra įsipareigojusi Nagojos konferencijoje e, užtikrinti biologinę įvairovę. Ir jeigu e, toliau gyvensime taip, kaip gyvename dabar, tai nuo 2050 metų nebeliks nei vienos žuvies, e, nei bestuburių, e, nei kitų jūros gerybių, kurias galėtume prekiauti. Bet aš savo nuomonėje labai tvirtai E, paminiu, e, kokiu pastangų įmamasi pagal tą reformą ir e, sakau, kad turi būti vesta nusavybės sistema, leidžianti užtikrinti geresnį žuvų išteklių valdymą. Žuvų išteklių išsaugojimas turi būti itin užtikrinamas periferiniuose regionuose. Manau, kad e, tam pritartų visi ES e, žvėjai ir aš siūlau tai būtent savo pakeitimuose. Paskutinė pastaba dėl ultraperiferinių regionų būtina ir mūsų komitetui tenka tokia pareiga, kad 349 straipsnis, turiu galvoje ES veikimo sutarties straipsnį, būtų e, paisomas šioje reformoje ir šiame reglamente jis turėtų būti paminėtas, kaip ir kitose reglamentuose, kuriuose kalba apie žuvininkystę. Tai leistų įgyvendyti tam tikras išimtinės priemonės šiam regionui. Tiesą sakant, jūrų e, regionai, kuriuose dirba ultraperiferinių regionų žvėjai, e, labai ženkliai skiriasi nuo Europos Sąjungos e, teri, žemyninės jų, žeminių jūrų regionų. Ir e, ypač mes turėtume kalbėti apie šiaurės, šiaurinio pus, e, pusrutulio problemas. To mes čia turėtume sukurti visą eilę specialių priemonių tokiems regionams padėti. Aš pateikiau pasiūlymų kad būtų sukurtas naujas konsultacinis komitetas, e, siekiantis e, tuos regionus geriau apsaugoti. Aš norėčiau Jūs priminti, kad ultraperiferinių regionų e, jūrų baseinas pirmiausia reiškia Baltijos jūrą ir Viduržėmio jūrą. Ir aš tikiuosi, kad taip jūs geriau suprasite, kokia reikšmė yra tų regionų. Da, aš išklausysiu jūsų komentarų ir e, labai norėčiau, kad jūs pateiktumėt pakeitimų, nors pakeitimų teikimo terminas jau e, bus, jau ateina labai greitai, jau rytoj, žinau, reikia, baigiame teikti pakeitimus ir aš norėčiau, kad pirmininkas e, patikslintų e, pakeitimų teikimo terminą šiai nuomonė. Ačiū. Ja, herzlichen Dank. Die Frist für die Änderungs... Dėkoju pranešimus, e, pakeitimus pateikite, prašom, iki birželio pirmos dienos. Dar turite porą dienų. Dabar žodis teiksiu tik šešėliniams pranešėjams. Kiti pasakyti neturės galimybės. Prašyčiau kalbėti labai trumpai, vieną minutę. norėtume tęsti darbą kuo sparčiau. indicar que comparto con el ponente. Žodis Feragut. Aš suprantu pranešėjo um, abejonės dėl šios politikos, ypač dėl išmetimų į jūrą laikotarpį iki 2016 metų, jei pribosime išmetimus į jūrą, žinoma, tai būtų gerai, tačiau tai nerealu. Reikėtų numatyti tokį laikotarpį tam, kad būtų galima numatyti selektyvinius žvejybos metodus. Yra ir daugiau jautrių punktų. Ir Tai galėtų paveikti laivynams, žvejybos laivynams ir kaip tai dėrėtų su Johannesburgo išvadomis 2002 metų. Ten buvo kalbama apie tvarų išteklių naudojimą. Dar vienas punktas dėl žvybos teisų perdavimo. Čia pranešėjas yra prieš tokį teisų perdavimą, tačiau mes pritarėme komisijos pasiūlymui šiuo klausimu. Vis dėlto reikėtų pašalinti rankinės žvejybos sritį dėl finansinių uh, E, dėl daugiamečių planų. Tai yra ekonominis tikslas tam, kad įvertume ekonominį poveikį tam tikriams sektoriams. Šiame mes pritarėme pranešėjams dėl sustarimų konvencijų su trečiosiomis valstybėmis. E, mes nepritarėme pranešėjų ir pateiksime savo pakeitimus. Dėkoju. Žodis kitai šešėliniai pranešėjai. Ja kiitoksia esittelijälle erittäin peru. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju pranešėjui už puikiai parengtą pranešimą. Aš norėčiau pasidalinti keliomis pastabomis. Tvari žvejyba yra labai svarbi ir mes žinome, kad kol kas dar nepasiekti yra iškelti tikslai. Kitaip tariant, žvejyba tikrai dar nėra darni. Dauguma žuvų išteklių Europos Sąjungoje dabar yra žvejojame per nelik intensyviai. Pavyzdžiui, Baltijos jūroje žvejojame tikrai, sužvejojame per daug lašišų lašišos yra labai svarbios. Tai labai svarbi rūšis Baltijos jūroje. Ir todėl aš manau, kad lašišų žvejybą Baltijos jūroje reikia apskritai uždrausti. Aš džiaugiuosi, kad e, nuomonės referentas pasisako už daugiamečius planus, bet to manau, kad e, mums šių planų reikia kuo skubiau. Komisija siūlo rengti šius planus nuo 2015 metų. Ir manau, kad šiam pasiūlymui galima būtų pritarti. Tai ir šiuo klausimu aš nesutariu su pranešėju dėl to, kad jisai nori, kad šie planai būtų rengiami 2017 metų. Toliau aš manau, kad komisijos draudimas e, išmesti žuvį yra tikrai geresnis pasiūlymas nei pranešėjų pasiūlyti mintis. Für die Kommission könnte jetzt noch Dėkoju. Komisijos vardu pasakyti Nikolson. Mas Nikolson, jūs nesate. Taip. Taip, aš pakėliau uh, kortelę ir tikrai norėčiau pasisakyti, nepaisant, kad nesu šešėlis pranešėjas. I'm sorry, but you're not on the list of shadow for, for this report. Bet jūs nesate šešėlinis pranešėjas, ar ne? Jūs net nesat nurodytas kaip šešėlinis pranešėjas. I'm, I'm sorry, I'm at somewhat of a loss here because... I... Atsiprašau, aš šiek tiek esu pasimetęs, kadangi aš esu savo frakcijos pranešėjas, šešėlinis pranešėjas dėl šio pranešimo ir aš gavau bent tokią informaciją iš savo frakcijos. Uh, thank you very much, Chairman. I'll... Dėkuoju. Pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai ir stengsiuosi neviršti suteiktų reglamento. Šis komentas yra labai svarbus ir aš tai dėkoju pranešėjai už jo pastabas. Kai kurioms aš jų galiu pritarti, beveik visoms galiu pritarti, kadangi bendrosios žungysės politikos reforma yra labai svarbi ir labai svarbi yra pakrančių bendruomenėms, kurios turi labai mažai alternatyvų, alternatyvių gyvenimo būdų. Ir esu įsitikinęs, e, kad regionalizavimas yra gera mintis ir pritariu šiam pasiūlymui. Aš manau, kad vietos bendruomenėms reikia suteikti daugiau galiojimų, daugiau e, galių spręsti dėl savo regiono ateities. Taip pat pritariu ir daugiamečiam pasiūlymui dėl kvotų. Mes manome, kad kai kvotos nustatomos e, kiekvieną gruodį, gruodį yra tikrai tikra nesąmonė ir ji trukdo dirbti e, žvėjams. Ir todėl aš manau, kad mes turime padėti žvėjams e, planuoti savo veiklą ilgesnėje perspektyvoje. Žuvė, žuvies išmetimai, kiti dalykai. Aš manau, kad galima būtų perduoti kvotas, kvotas tačiau žinau, kad e, kai, kurios, kai kurioms valstybėms narėms tai yra visiškai nepriimtina ir jos mano, kad tai gali pakengti mažiems e, smulkiems žvėjams. Äh, Dame von den Grünen, Frau Miranda, wirklich nur eine Minute. Žaliųjų frakcijos vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Pone Miranda, na, pranešėjo pasiūlymai pateiktoje nuomonėje apima taip pat teritorinę dimenciją. Jūs e, itin stipriai atsižvelgėte į periferinius e, regionus. Mūsų frakcija yra tos pačios nuomonės, kad šis klausimas yra labai svarbus. Reikėtų įvardinti taip pat ir e, rankinę paprastą žvejybą. Čia sukūriama intin daug darbo vietų ir ji yra svarbi užtikrinant e, tvarę žvininkistės politiką. Dėl busimų tarptautinių susitarimų su trečiosiomis valstybėmis čia reikia atsižvelgti į statistikas, koks yra poveikis užimtumo e, politikai mes pateiksime dar pakeitimus šio klausimus. Mums reikalingi tam tikri statistiniai duomenys, kurie apima ne tik žuvininkystės sritį, bet ir kitas susijusias sritis ir tik tai bus užtikrinamas tvarumas šios srities. Na, atsiprašau, kad aš jūs taip skubinu, tačiau iš tiesų uh, E, turime įveikti darbo tvarkę, dėja negaliu steigti baigiamojo žodžio nuomonės e, referentui. Tikriausiai man atleisiu, tikriausiai taip pat užsirašėte pastabas ir komentarus, taigi pereikime prie paskutinio darbo tvarkės punkto dėl pažangių finansinių instrumentų. Ir suteiksiu žodį pranešėjui ponui Ponikleva ir taip pat paprašyčiau kalbėti kuo trumpiau. Brief. Financial instruments targeted by the new uh, framework system. Finansinės priemonės, kuriuoms yra skirta naujoji sistema, tai būtų, tai būtų priemonės, kurios būtų remiamos ES sistemos ir jos teiktų nuosavą kapitalą arba uh, užtikrint, ar, uh, garantuotų riziką. Šie instrumentai yra labai svarbus ir mes negalime jų svarstyti per porą minučių. Šios priemonės gali padėti mums gyvendinti iškeltus sanglandos politikos tikslus ir, ir veiksmingiau panaudoti viešuosius finansus, įtraukiant e, privatų kapitalą ir e, privataus sektoriaus veikėjus. Parama, apie kurią kalbame, tai yra paskolų garantijos, mikrofinansavimas ir, ir kitos besikartojančios pagalbos priemonės. Savo nuomonėje aš iškėliau visas problemas, kurias aš tengiuosi iškelti visas problemas, tačiau nuomonės tekstas yra ribojamas, todėl ne viską galėjau pasakyti. Uh, Šiuo metu manau, kad šios priemonės būtų labai e, svarbios, kadangi mes turime labai mažai e, išteklių, ypač lėšų skirtų skolinimui. Ir todėl labai svarbu yra e, skatinti valstybinio ir privataus sektorių bendradarbiavimą, kadangi tai sutel, sutelks turimas lėšas ir jas galima būtų panaudoti strateginėms regioninėms investicijoms. Aš taip pat reikalauju, kad būtų viskas išdėstyta aiškiau, skaidriau ir nusekliau. Mes žinome, kad tai yra būtina, bet to tiek Europos Sąjungos institucijos, tiek įgyvendinančios institucijos turi tai aiškiai suvokti ir žinoti apie tai, kas ir kaip bus daroma iki kito programavimo laikotarpio. Labai svarbu yra padėti ir privatiems, ir valstybinėms universitetams, bet to reikia gerinti administracinius gebėjimus, finansinių priemonių valdymo gebėjimus visose įstaigose, ypatingai bankuose. Toliau tas svarbus dalykas yra ex ante vertinimas, apie tai jau kalbėjome komitete. Ex ante vertinimas padeda gyvendinančioms institucijoms e, numatyti e, elgesi tais atvejais, kai situacija rinkose darosi nestabili Ir paskutinis dalykas, bet labai svarbus, yra tai, kad aš manau, kad finansinės priemonės per kitą programavimo laikotarpį sanglaudos politikoje turėtų būti naudojamos siekiant iškeltus tikslus ir tai galime, tam galime pritarti. Tačiau aš manau, kad mums labai svarbu taip pat turėti priemonės prižiūrėti, kaip yra naudojamos visos šios priemonės, tam, kad būtų užkirstas kelias netinkamam jų koordinavimui. Ir kadangi laiko nebeturiu, čia ir baigsiu. Ir, mm, Kartu su šešėlinės pranešėjais mm, mes galėsime šį dokumentą aptarti ir nekantriai lauksiu pakeitimų. Dėkuoju. Dėkuoju, kad atsižvelgėte į laiko stoką. Nisleroj, žodis bus vienintelis kalbėtojas. Prašom. Tik pusę minutės, ačiū. Visų pirma, manau, kad būtų neblogai aptarti turimas priemonės. Turiu galvoje sanglaudos programų e, finansavimą, Jessica, Jeremą ir panašiai. Neužtenka apsiriboti tik Europos investicijų banko, kalbėkime ir apie valstybių narių bankus. Jie taip pat e, turi uh, prisijungti prie šios naujosios sistemos. Tai nepaprastai svarbu. Ir be bejonės taip pat turime kalbėti apie reikalingą institucijų gebėjimą valstybėse narėse. turiu galvoje institucinius gebėjimus deramai įgyvendinti šį finans, finansų dokumentą. Kiekvienais metais mes vis apie tą patį kalbame. Manau, kad reikia pasiekti sveiką pusiausvyrą tarp kontrolės, stebėsenos ataskaitų ir, žinoma, kita vertus pinigų efektyvumo. Visą tai yra labai svarbu ir mes pakeitimų pateiksime, jie labai gerai atrodo. Tankadas. Taigi baigiame ir šį punktą. Taigi ačiū visiems, dėkoju vertėjams. Posėdį užtėsėme porą minučių, tačiau baigiame visą darbo atvarkę. Dėl kitų klausimų neturiu ką pasakyti, nebent galiu pranešti, kada vyks kitas posėdis, būtent birželio 20 dieną, trečiadienis ir 21 birželio. Taigi ir to norėčiau baigti posėdį. Ačiū.